Kolegos, norėčiau paprašyti visų drausmės. Man nepaprastai malonu pristatyti Jums e, Lietuvos susisiekimo ministrą poną Sinkevičių, nežinau, ar aš teisingai ištariau jūsų pavardę, kuris atstovauja pirmininkaujančią Europos Sąjungoje Lietuvą ir Jis pristatys Lietuvos pirmininkavimo prioritetus. Ministrė, sveikinu Jūs transporto ir turizmo komitete, Europos parlamente. E, tikimės bendradarbiauti glaudžiai su jumis ir pirmininkaujančią valstybę per ateinantį pusmetį ir žodis jums. Dėkoju Jums, ponė pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai. Tai ypatingas įvykis ir aš maloniai priimu jūsų kvietimą pristatyti Lietuvos pirmininkavimo ES sąjungos tarybai prioritetus. Mes didžiuojamės tuo, ką mūsų šalis pasiekė per 23 atkurtos nepriklausomybės metus. Žinome, kad mums tenka didžiulė atsakomybė pirmininkauti ES tarybai Tačiau neabejojame, kad pavyks įgyvendinti tai, ko iš mūsų tikimasi - įgyvendinti veiksmingai ir efektyviai. Ateinantį pusmetį pagrindinis dėmesys bus sutelktas į konstruktyves dėrybas su ES institucijomis, su valstybėmis narėmis, siekiant sprendimų, konkrečių rezultatų bei naudos Europos piliečiams. Džiugu, kad man vienam iš pirmųjų buvo suteikta proga ne tik pristatyti mūsų prioritetus, bet kartu su jumis aptarti svarbius klausimus, kuriuos komitetui reikės įspręsti ir padėti pamatus pasitikėjimui ir bendradarbiajimui tarp ministrų tarybos ir Europos parlamento transporto ir turizmo sektoriuose. Štai trys pagrindinės priežastis, rodančios, kad pasitikėjimas ir bendradarbiavimas yra labai svarbus sėkmingam Europos projekto įgyvendinimui. Pirma, nepaisant ekonomikos krizės ir su, su ją susijusių iššūkių, ES turi veikti ryštingai. Pirmininkaudama Lietuva didelį dėmesį skirs priemonėms, kurios skatintų ekonomikos augimą gilintų bendrąją rinką, užtikrintų finansinį stabilumą ir stiprintų ekonominę ir pinigų sąjungą. Antra, artėjant rinkimams į Europos parlamentą, kurie įvyks 2014 m. gegužės mėnesį, baigėsi teisėkuros ciklas. Lietuvos pirmininkavimo metu jūs sieksite užbaigti kuo daugiau teisės aktų kad Europos piliečiai dar kartą demokratiškai, demokratiniu būdu suteiktų jums mandatą. Trečia, Lisabonos sutartis suteikė Europos parlamentui naujų galių ir išimtinių teisių, prie kurių mes turime prisitaikyti. Todėl visos Europos institucijos turi atsižvelgti į naujai susikloščiusią situaciją ir užtikrinti, kad jų veiksmai ir sprendimai būtų palankus geram visos ES funkcionavimui. Europos piliečiai stebimus susidaro savo nuomonę ir su nekantrumu laukia rezultatų. Mes turime įvykdyti tai, ką žadame. Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pagrindinis tikslas siekti rezultatų Apie mus bus sprendžiama iš mūsų veiksmų. Vykdydami savo darbą turėsime glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Ruoždamėsi pirmininkavimui, aš ir mano kolegos pirmiausia nusprendėme susipažinti su jumis, su jūsų prioritetais ir rūpešiais. Ši proga buvo ne tik maloni, bet ir suteikė mums galimybę pasimokyti, užmėgsti draugiškus ryšius geriau suprasti parlamento perspektyvą ir pasiruošti dirbti su jumis kartu nuo pat pirmos dienos. Manau, kad šis bendradarbiavimas bus plėtojamas toliau ir sustiprės per likusius šių metų mėnesius. Taip pat noriu padėkoti mūsų primtakams, iš kurių perėmėme pirmininkavimą. E, ponas Levo Varad Karas ir jo komanda yra puikus kolegos. Jiems pavyko pasiekti įspūdingų laimėjimų. Todėl mes turime į ką lygiuotis. Jei man ir kilo abejonių dėl to, kokie turėtų būti Lietuvos pirmininkavimo transporto sektorėje prioritetai, šios abejonės dingo po susitikimų su jumis, ponė pirmininkė. Jūs ir jūsų kolegos, dirbantis šiame komitete, turi sukaupę daug žinių ir patirties ES transporto srityje. Buvo labai naudinga sužinoti jūsų idėjas ir rūpešius. Tikiuosi, kad šis savanoriškas ir nuoširdus pasikeitimas žiniomis ir patirtimi bus sėkmingai tęsiamas ir toliau. Kalbėdamas apie laimėjimus per komiteto posėdį praėjusi mėnesį Leo Varadkaras paminėjo transeuropinio transporto tinklo gairių reglamentą ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės reglamentą. Kolega ir jūs atlikote milžinišką darbą, kad šie du pasiūlymai būtų įgyvendinti labai greitai. Tam, kad pasiektumėm pagrindinį mūsų pirpininkavimo tikslą sukurti patikimą augančią ir atvirą Europą, mes didelį dėmesį skirsime naujų technologijų plėtrai, aplinkos neteršintiems infrastruktūros tinklams ir bendrai Europos transporto eis, erdvei, eismo ir transporto priemonių saugai ir ES ir trečiųjų šalių transporto tinklų sąveikai. Noriu apie tai pakalbėti plačiau. Mes sieksime bendrojo požiūrio į alternatyvaus kūro infrastruktūros dėgymo direktyvą, kuria siekiama mažinti priklausomybę nuo naftos, sukurti švaresnę aplinką, padidinti Europos ekonomikos konkurencingumą. Mes taip pat sieksime bendrojo požiūrio į Europos pasaulinės palidovinės navigacijos sistemos agentūros reglamentą, kuriuo siekiama užtikrinti palidovinių navigacijos sistemų saugumo Europoje. Ketvirtas geležinkelio transporto paketas nepaprastai svarbus sausumos transportui. Šio paketo tikslas padidinti geležinkelių sektoriaus efektyvumą ir konkurencingumą. Todėl jis labai svarbus siekiant sukurti bendrą ES transporto erdvę. Mes tęsime diskusijas dėl techninių šio projekto aspektų ir ieškosime bendro susitarimo dėl geležinkelių saugos direktyvos. Mes taip pat norime paspartinti Europos geležinkelio agentūros reglamento įgyvendinimą. Šiuo tikslu šį vakarą rengiame Europos geležinkelio įmonių bendrijos seminarą kuriame aptarsime krovinių vežimo geležinkeliais perspektyvas. Ponas Zilė mielai sutiko dalyvauti šiame renginyje ir aš kviečiu kitus komiteto narius taip pat prisijungti prie mūsų. Kalbant apie tinkamumo važinėti keliais teisės aktų paketą, reikia pasakyti, kad šioje srityje yra galimybių dirbti kartu ir pasiekti susitarimą dėl šio paketo. Šiuo klausimu bendradarbiausime su jūsų pranešėjais, ponė Šekanalova, ponų Kunkt ir ponė Savisa ir ponė Savisar Tomasat. Taryba suformulavo savo nuomonę dėl trijų pasiūlymų susijusių su šiuo paketu, o parlamentas priėmė savo nuomonę praėjusią savaitę. Susitarimas dėl pasiūlymų, dėl periodinės techninės transporto priemonių apžiūros, keliuose tinkamių komercinių priemonių patikrinimų ir transporto priemonių registravimų dokumentų patikrinimų būtų svarbus žingsnis siekiant užtikrinti bendrus Europos kelių transporto sistemos saugos standartus. Aviacijos srityje sieksime, kad oro transporto keleiviai turėtų daugiau teisių gauti informaciją, pagalbą keliaujant ir tinkamą kompensaciją už skrydžių vėlavimą, atšaukimą ar atsisakymą vežti. Planuojama pasiekti bendrai požiūrį šiuo klausimu taryboje gruodžio mėnesį. Norėtumėm pradėti diskusiją su parlamentu nors reikia tikėtis, kad pagrindinė diskusija vyks Graikijai perimus pirmininkavimą. Norėtumėm pradėti dėrybas su jumis dėl pranešimų apie civilinės aviacijos įvykius reglamentų. Dėl šio pasiūlymo tikimės sėkmingai bendradarbiauti su pranešėja ponė Kristina Devirak, žinoma šio komisijos pasiūlymo svarbą Žinome šios komisijos pasiūlymo svarbą, didinant kelionių orų saugumą ir esame pasiryžę siekti sutarimo su Europos parlamentu. Mes raginsime ministrus priimti tarybos sprendimą dėl bendros įmonės CSR. Tarybai bus pradėtos diskusijos dėl antrojo plus bendro Europos dangaus paketo. Noriu pasakyti, kad rugsėjo 16 dieną Vilniuje aš surenksiu neformalų transporto ministrų susitikimą, kuriame kalbėsiu apie bendrą Europos dangų. Susitikime dalyvaus komisijos vicepirmininkas ponas Simkalas ir šio klausimo pranešėjas Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete Jacek Kraševsi. Kračik. Krapčik. Mielai kviečiu Jūs, ponė pirmininkė, ir komiteto narius dalyvauti šiame susitikime. Jūrų transporto srityje sieksime tarybos bendrojo požiūrio į reglamentą dėl Europos jūrų saugumo agentūros veiksmų, reaguojant į laivų keliamą taršą ir į naftas bei dujų įrenginių keliamą jūrų taršą daugiamečio finansavimo. Šį klausimą tikimės išspręsti transporto ministrų tarybos posėdį spalio mėnesį po, ir po to, kaip galima greičiau pradėti dėrybas su Europos parlamentu. Padedant ponui Taylor, susitarimą dėl nepertraukinamo ir tinkamo šios agentūros veikimo galėtumėm pasiekti iki 2014 metų. Ketiname su jumis pradėti dėrybas dėl laivų įrenginių direktyvos, kurie siekiama užtikrinti tinkamą laivų įrenginių vidaus rinkos veikimą, aukšto lygio saugą jūroje ir jūrų taršos prevenciją. Nekantraujame pradėti konstruktyvų darbą šiuo klausimu su komiteto pranešėju ir viceprezidentu ponu Rekiut. Taip pat sieksime paspartinti reglamento, kurio nustatoma patekimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistema prieimimą, kad jūrų uostams būtų sudarytos sąlygos efektyviau valdyti didėjančius krovinių srautus. Siekiant paremti iniciatyvą Atvira Europą ir pagerinti sąveiką tarp ES ir trečiųjų šalių transporto tinklų, Šių metų spalio 9 dieną Lietuvoje bus surinktas Rytų partnerystės transporto ministrų susitikimas. Jame bus kalbama apie ES ir šešių kaimininių šalių infrastruktūros tinklų sujungimą. Sieksime nustatyti infrastruktūros projektus, duodančius didžiausią pridėtinę vertę, kuriems reikalinga tarptautinių finansinių institucijų pagalba. Šio susitikimo rezultatai bus paskelbti rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime, kuris įvyks šių metų lapkričio mėnesį Vilniuje. Taip pat noriu pristatyti mūsų prioritetus turizmo srityje. Turiu pasakyti, kad nesu atsakingas už šios sektoriaus plėtrą Lietuvoje. Tai mano kolegos ūkio ministro kompetencija. Tačiau mielai pakalbėsiu ir jo vardu. Turizmas yra ekonomikos variklis, kuris padeda sukurti darbo vietas ir skatinti verslumą. Lietuva pirmauja tarp Europos valstybių pagal turistų srauto augimą, todėl sieksime, kad būtų prognozuojamos turizmo galimybės ir didėtų į Europą atvykstančių turistų srautas. Kartu su Europos komisija Lietuva šių metų spalio 17-18 dienomis Vilniuje surenks 12, 12 Europos turizmo forumą. Turizmas - ekonomikos augimo, socialinių pokyčių ir gerovės veiksnys. Forume bus nagrinėjamos galimos bendradarbiajimo priemonės, sektoriaus iššūkiai ir galimybės. ES finansinė parama ir turizmo verslo apmokestinimas. Baltijos jūros regiono turizmo asociacijos pasirašys jungtinių tautų pasaulio turizmo organizacijos pasaulinį turizmo etikos kodeksą. Tikimės, kad diskusija gims ir naujų, ir naudingų idėjų, kaip užtikrinti, kad Europa liktų labiausiai turistų lankoma žemynas. Džiaugiamės, kad jūs, ponė Simpson, sutikote dalyvauti turizmo forume Jūsų dalyvavimas mums didelė garbė. Per ateinančius šešius mėnesius sieksime parodyti, kad gebame efektyviai dirbti kartu su parlamentu, aktyviai ir konstruktyviai ieškoti subalansuotų ir integracinių sprendimų. Gerai suvokiame, kad Europa, kurią, kuriama palaikant neformalų dialogą tarp tarybos ir parlamento, ir laikantis formalių įsipareigojimų tarp šių institucinių taisyklių. Pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai Lietuva dės visas pastangas, kad būtų išsaugotos ir puoselėjimos taisyklių laikymosi ir bendradarbiajimo tradicijos. Nekantraujame pradėti darbą su jumis. Dėkoju išdėmesi, mielai atsakysiu į jūsų klausimus, gerbėme pirmininkė. Thank you very much, Minister. As well as the... Labai ačiū, ponia ministra. E, koordinatoriai Baksa, Visari ir Kūn. Ar kas nors dar norėtų? Senalova, ponas Sučijas, Fidanza. Benjen. Gal paprasčiau būtų buvę paklausti, kas nenorės žodžio. Taigi, pirmiausiai koordinatoriai ir ponas Količek. Pirmiausiai tada Paks, Savisar, e, Kunalova, Bendien ir Fidans. trys minutės koordinatoriams ir dvi minutės kitiems komiteto nariams. Pasisakymai. Pirmiausia, ponas Grošas, trys minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti tarybos pirmininkui, atleiskite, kad atvykau kiek vėliau, tačiau aš jau perskaičiau ir jūsų pasiūlymus pateiktus raštu, noriu palinkėti ko geriausios sėkmės. Jūsų pirmininkavimas sutampa labai, su labai ypatingu laikotarpiu, jūs pirmininkaujate pirmą kartą, todėl mes labai vertiname jūsų pastangas, o labiau, kad iššūkiai tikrai yra nemaži. Parlamentui labai svarbus tvi, trys svarbios temos. Pirmiausia, kaip pavyks įgyvendinti priimtus teisės aktus, taryba dažnai. Um, laukia įgyvendinimo ir geras pavyzdys yra ko Europa siekia su iniciatyva dėl bendro Europos dangaus. Komisija vėliau privalėjo pateikti naują pasiūlymą, todėl kad nebuvo įgyvendinta tai, dėl ko buvo susitarta priimant pirmąją iniciatyvą. Todėl aš tikrai džiaugčiausi, jei šiam projektui būtų suteikta prioritetinė svarbė, svarba. EPP frakcijai labai svarbu gebėti priimti sprendimus su komisija, tačiau tokius sprendimus, kuriuos vėliau valstybės narės įgyvendintų, nes priešingų atvejų dinksta pasitikėjimas. Jei šiandien kalbame apie ketvirtąjį geležinkelių transporto paketą, tai šioje srityje taip pat buvo laukiama, būta didelių lūkesčių. Uh, Mes džiaugiamės, kad ir toliau bus diskutuojama apie sąveiką. Tai yra labai svarbus e, klausimas. Tik, tik jūs turite žinoti, kad Europos parlamentui labai svarbu e, akcentuoti, jog tai yra kelių teisės aktų rinkinys. E, ir kai kuriais atvejais susitarti tikrai nėra lengva. Sausumos transporte e, mes tikimės, kad pavyks susitarti dėl e, saugumo keliuose, dėl vykdomų patikrų. E, piliečiai tikisi iš mūsų darbų šiuose srityse. Taip pat keleivių teisės taip pat yra labai svarbios. Todėl mes džiaugiamės būsimo bendradarbiavimo mm, šioje srityje dėl šių teisės aktų įgyvendinimo. Labai sudėtingos diskusijos buvo aviacijos srityje. Čia buvo balsuojama parlamente, mes suteikėme darybinius įgaliojimus, kalbame apie paslaugas vykdomas oro uoste, apie oro, orlaivių skrydžių tarpsnius. Ir apie triukšmą. E, turime suvokti, kad privalu įveikti e, tam tikrus skirtumus ir gebėti susitarti dėl e, išsiskiriančių pozicijų. Mes esame visiškai jūsų pusėje ir stengsimės bendradarbiauti kartu su jumis. Ačiū, panas Valkadravi, SRD frakcijos vardu. Ačiū. Pirmininkė nori padėkoti ponai ministrui už įžanginius žodžius. Savo frakcijos vardu noriu palinkėti Jums sėkmės artimiausiais mėnesiais. Iš ties, pirmą kartą Jūsų šalis pirmininkauja tarybai. Aš tik galiu įsivaizduoti, kokie sunerime Jūs esate, e, suvokdami tą sudėtingą atsakomybės naštą, juo labiau, kad Lietuvos pirmininkavimas yra paskutinis pirmininkavimas šiame teisėkuros cikle, kurio metu dar galima e, priimti tam tikrus teisėkuros pasiūlymus. Vėliau pirmininkaujančiai Graikijai vargu ar pasiseks e, nuveikti tiek daug darbų. Aš e, susipažinau su jūsų programa, jūs pasirengę dirbti ties labai svarbiais teisės aktais. Džiaugiuosi, kad jau šiandien vyksta pasikeitimas nuomonėmis. Buvo, buvo kalbėta ir apie e, teisės aktą dėl tinkamumo važinėti keliais. Tikiuosi, kad glaudžiai bendradarbiausite ir su kolege Senalova. Taip pat tikiuosi, kad artimiausių metų mums pavyks susitarti dėl bendro požiūrio. Tiesa, kiek streikuoja teisės aktų prieimimas aviacijos rytyje. Ir čia pirmiausiai aš e, turiu omenyje prieigą prie rinkos. Mes jau prieš keletą metų patvirtinome kartu su taryba teisės aktų paketą, siekdami efektyvesnio oro transporto, tačiau praktikoje šis teisės aktas neveikia, tiksliau aktai neveikia ir komisija pateikė savo naują pasiūlymą. Manau, kad čia taip pat reikėtų pasistumėti į priekį, jo labiau, kad privalumai pasitarnautų tiek pramoniai, tiek piliečiams, tiek mūsų aplinkai. Aš nežinau, kodėl e, aviacijos teisės aktų paketas nėra jūsų pagrindiniu prioritetu, juo labiau, kad taryboje ir Europos parlamentui tai yra labai svarbu. Parlamentas yra pasirengęs e, žengti sparčiai būtent šioje srityje. Matijo Groš e, rengiamas pranešimas susijęs su techniniais dalykais dėl geležinkelių ir aš tikiuosi, kad čia taip pat mums pavyks pas, pasiekti pažangos, tačiau turime dar rasti e, bendrą poziciją. Ir pagaliau turizmas. Aš tikiuosi, kad jūs suvokiate, kaip labai turizmas yra svarbus ekonomikai. Linkiu Jums ko geriausios sėkmės. Ačiū ponia Maisner, liberalų frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė, dėkoju, ponia ministrė, aš čia. Noriu padėkoti už tai, kad pristatėte savo ambicingą programą. Jūs esate, esate visiškai teisus. Jūs pirmą kartą pirmininkaujate kaip Baltijos valstybė ir dar didesni iššūkiai susiję su tuo, kad teisėkuros e, ciklo kadencijos pabaigoje iš jūsų tikimasi dar daugiau. Daugelis dalykų buvo tiesiog įviniota ir dabar tarsi jie yra išvinioti ir pateikti jums ant stalo. Ekologiškų kūro, alternatyvos kūro infrastruktūros dėgymo teisės aktai yra labai svarbus. Jūs kalbėjote apie infrastruktūros e, tinklų priemonę, e, kuri jums labai svarbi. Aš pati esu iš Vokietijos. E, čia nuo 2015 metų reikės persvarstyti, kaip sukurti naują infrastruktūrą Baltijos pajūrėje. Jūs kalbėjote apie kitus svarbius teisės aktus, Pavyzdžiui, sausumos kelių saugumo paketas, geležinkelio teisės aktų paketas taip pat yra be galo svarbus. Kalbant apie oro transportą, jūs kalbėjote apie antrąjį plus bendro Europos dangaus paketą, apie civilinės aviacijos įvykių pranešimus. Tai yra labai svarbu. Aš žinau, kad tai nėra lengvas darbas ir ne, ne viskas priklausys tik nuo jūsų. Aš žinau, kad jūs remsitės išsakytais prioritetais, tačiau noriu pabrėžti, kad mes tikimės pažangos, nes negalime leisti, kad kai buvo tiek daug dirbama, dabar tiesiog imtume ir nuleistume rankas. Ir kai tiek daug padaryta oro transporto srityje, srityje reikia tiesiog stengtis, kad egzistuojantys teisės aktai būtų įgyvendinti. Kalbant apie uostus ir jūras ir Europos jūrų saugumo agentūros finansavimą, Tai yra puikūs pasiūlymai, dėl jų nesiginčiama. Manau, kad žengsime į priekį, kalbant apie laivų įrenginių direktyvą ir patekimo į uosto reglamentą. Visą tai yra labai svarbu. Vis, mes tų dokumentų dar laukiame. Aš pati rengiu pranešimą dėl integruoto jūrų zonų valdymo. Ir šiandien šis dokumentas bus pateiktas vertimo tarnyboms. Ir aš žinau, kad airiai jau surengė labai daug susitikimų šiai temai skirtų ir jūs tęsite jų pradėtus darbus. Jūs kalbėjote apie tai, kad jūs pasirengęs ieškoti būdų, kaip kurti naujas darbo vietas, o jūrų transportas kaip tik yra tas mėlynasis ramstis, kuris leidžia kurti naujas darbo vietas ir skatinti ekonomiką. Todėl labai nuoširdžiai noriu jūsų paprašyti, kad jūs daug dėmesio skirtumėte būtent šiai temai, todėl kad šis e, teisės aktas dar nėra baigtas diskutuoti. Noriu palinkėti sėkmės ir gero bendradarbiavimo. Mr. Kramer, Three minutes, Michael. Ponas Kromeris, trys minutės. Ponas Krameris, ačiū. Noriu um, padėkoti ponui ministrui už pristatymą. Taip pat noriu palinkėti ko geriausios kloties e, pirmą kartą ne tik jūs pirmininkaujate tarybai, tačiau ir jūsų šalis. Dar prieš kelis dešimtmečius, jei kas nors būtų prognozavę tokią, tokiu, tokį įvykį, turbūt būtų paskeltas bepročiu, tačiau taip įvyko bendras Europos dangus. Tai jau yra priimtas sprendimas. 2012 m. spalio 1 dieną jis turėjo įsigalioti, tačiau valstybės narės pačios pažeidžia teisės aktus, dėl kurių susitarė. Jūs negalite to toleruoti. Reikia įgyvendinti šį teisės aktą. Reikia ieškoti situacijų, kuri būtų visiems naudinga. Reikia siekti mažiau CO2 išlakų, mažinti um, administracinę naštą. Negalima leisti, kad taryba blokuotų svarbių sprendimų įgyvendinamą. Mes esame teisinė valstybė. ES beje taip pat yra teisinė valstybė. Antras dalykas. 2004 metais buvau išrinktas į Europos parlamentą, 2003 metais aš keliavau traukiniu iš Berlyno į Taliną. 60 kartų sustojo traukinys, 9 kartų turėjo jau persėsti į kitą e, traukinį, o sieną iš, es, iš e, Latvijos į Estiją turėjau įveikti pėsčiomis. 27 valandas keliavau ir jei šiandien įsivaizduotume, kaip 21 amžyje kelia, e, važiuotų e, gariniai e, laivai, tai tikriausiai jie važiuotų daug greičiau nei dabartiniai traukiniai. Rail Baltica projektas, tai yra rytų Europos projektas, kuris pateko iš prioritetinių šešių projektų sąrašą. Buvo paskirti atitinkami koordinatoriai, buvo kalbėta dėl vėžės pločio, iki Kauno jį yra normali, tada ne. Todėl noriu jūsų paklausti, kadangi niekas nevyks, nevyksta, kokių žingsnių jūs imatės. Aš žinau, kad jūsų šalis, nežinau, ar jūs asmeniškai esate pasirengę blokuoti bendrą šio bendros rinkos organizavimą. Mes žinome, kad Baltijos valstybės ir Lenkija sutarė, kad jos nori, e, tačiau aš asmeniškai nenoriu, kad šios Baltijos valstybės būtų izoliuotos. Ir man teko girdėti, kad net keleivinis transportas nevyksta tarp Latvijos ir Lietuvos. Taigi tai, kas buvo įmanoma sovietų laikais, dabar neįmanoma. Nėra tokios jungties. Aš noriu sužinoti, kaip jūs, kaip tarybos pirmininkas, ketinate kokių žingsnių imtis šioje srityje, kad Rail Baltica projektas pagaliau pasistumėtų į priekį. Ačiū. Pana e Zyla. Uh, Ačiū pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti ministrą atvykus čia į mūsų komitetą ir taip pat palinkėti sėkmės. Tai yra pirmasis Lietuvos pirmininkavimas ir pirmasis Baltijos šalių pirmininkavimas, tad linkiu kuo geriausios kloties. E, dabar norėčiau pasakyti kelius žodžius dėl pirmojo geležinkelių transporto paketo. Jūs jau sakėte, kad norite saugumo direktyvos ir sieksite politinio susitarimo taryboje ir taip pat norite susitarimo dėl Europos saugumo agentūros dėl Europos geležinkelių agentūros. Tad norėčiau paklausti, jeigu jūs dirbsite su abiem dokumentais, tai man atrodo vis tiek dar išliks galimybė, jeigu aplinkybės bus palankios, pabaigti šiuos klausimus. Kitas klausimas, aišku, yra Rail Baltic ir čia mes visuomet rėmėmės tokiu požiūriu, kad reikėtų geresnios, geresnės sąveikos tarp naujų valstybių narių ir be abejo Baltijos šalis čia yra prioritetinės projektas ir mes turime ir koridorius projektą. Taigi, jeigu jau yra mokesčių mokėtojų pinigų, iki 85 procentai tų pinigų ateina e, per sanglaudos fondus ir reikėtų čia didesnio ES įsitraukimo tam, kad tie projektai iš tikrųjų būtų sėkmingi. Ir todėl buvo sudarytas susitarimas, kad bus įkurta bendra įmonė tam, kad tas projektas pajudėtų. Dabar, kiek mes žinome, yra e, įsitraukusios skirtingos interesų grupės. Ir Paprastai mes, kai susidurėme su dideliais tarp valstybiniais transporto projektais, tai žinome, kad jie būna sėkmingi tik tai pirminiuose etapuose, o vėlesniuose etapuose yra geriau įkurti bendrąją įmonę, ypač kai kalbame apie Baltijos šalis, nes yra bendradarbiavimas ir su Rusijos geležinkeliais ir todėl e, kartais tiesiog nėra tokio intereso skirti didžiulės lėšas geležinkelių infrastruktūrai. Taigi kyla klausimas, kas gali atlikti tą projektą, kas gali jį vystyti, jeigu ne e, nauja bendra įmonė. Mes tikrai norėtume pažangos šioje srityje, todėl uh, tikiuosi, kad jūsų e, pirmininkavimo metu bus sprendžiamas šis klausimas. Ačiū. For the uh, GUI group, Mr. Kolicek, three minutes, Josla. What a pleasure. Ponas Kolicek. Ačiū pirmininkė, džiugiuosi, kad ir man suteikėte progą pasisakyti, kad įtraukėte mane į sąrašą. Pirmininkas sako, kad jūs visuomet įtrauktas į sąrašą. Omlouvám se eh, těm, kteří si sundali sluchátka. Eh, Kalbėsiu čekiškai, tad prašau jūsų pasinaudoti ausinėmis ir klausytis vertimo. Ministra, turiu kelias pastabas. Savo kalbos pabaigoje jūs kalbėjote apie turizmo vystimą. Turiu pripažinti, kad aš nelabai daug žinau apie jūsų šalį, kai kalba pasisuka apie turizmą. Kągi jūs manote apie sausumos transportą? Aš kalbu ne tik apie ketvirtos kategorijos transportą. Man atrodo, kad kai kuriuose šalyse būtų labai įdomu pakalbėti apie tam tikrus projektus susijusius su e, judėjimu vandeniu šalies viduje. Taip pat man kyla e, klausimų dėl jūrų transporto. Ar jūs e, numatote kokias nors, kokius nors įrenginius naftos ar dujų jūroje, nes man atrodo, kad reikia čia taip pat pamastyti ir apie aplinkos taršą. Na, o mano paskutinė pastaba yra susijusi su aviacijos paketu. Dabar mes jau beveik baigėme savo darbą, tačiau antžeminės paslaugos yra nepaprastai svarbi dalis. Reikia čia mąstyti ir apie tarpsnius, taip pat apie triukšmą, apie triukšmo taršą, bet tie klausimai nėra taip jau paprastai sprendžiami. O taip pat norėčiau paklausti dėl kelių transporto. Mes kalbame apie tentai koridorius ir panašiai, tačiau pamirštame vairuotojų apmokymus, o man atrodo, kad tai yra nepaprastai svarbus kelių saugos aspektas. Ar jūs ketinate organizuoti kokius nors projektus susijusius su vairuotojų apmokymu? Taip pat norėčiau paminėti 112 elektroninio skambučio projektą. Taigi norėčiau sužinoti jūsų požiūrį į šios dalykus ir aišku linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės. Ačiū. Uh, Dabar kiti nariai. Žodis ponui Bak dviems minutėms, prašau. Ja, dank, Labai ačiū, ponia pirmininkė, ponia ministra, ponia tarybos pirmininkė. Aš taip pat norėčiau palinkėti Jums didžiausios sėkmės įgyvendinant ambicingos programos tikslus. Jūs kalbėjote apie glaudų bendradarbiavimą su parlamentu ir pasitikėjimą parlamentu. Džiaugiuosi tuo. Kalbėsiu apie du, tris dalykus. Buvo jau kalbėta apie geležinkelio teisės aktų paketą. Noriu jūsų paklausti, ar jūs bandysite. E, sutelkti naujus teisės aktus į geležinkelio transporto paketą, ar dirbsite tik tai e, stumdami į priekį techninio pobūdžio teisės aktus? Aš esu pranešėjas, e, rengiantis vieną iš pranešimų iš, e, apie šį sektorių, todėl manau, kad socialiniai aspektai yra labai svarbus. Man būtų svarbu, jei jūs e, skirtumėte dėmesio šiai temai. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs vienu prioritetiniu tikslu pasirinkote keleivių, keleivių teisės. Žinau, kad būta jau pasitarimų dėl šių teisės aktų. Norėčiau išgirsti, ar jūs jau matote tam tikras gairias, ar tam tikras tendencijas, kaip ketinate dirbti. Taip pat jūs kalbėjote apie sąveiką tarp įvairių um, transporto priemonių. Noriu paklausti, ar jūs turite aišku įsivaizdavimą, gal galite įvardinti, kas jums yra svarbu ir kaip jūs dirbsite. Ačiū. Mrs. Savisa. Ačiū, ponė Savisar, dviems minutėms. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ministrė, už e, pristatymą prioriteto ir linkiu sėkmės mūsų kaimynams. Pirmininkavimo metu. Manau, kad visos trys Baltijos šalis iš ties yra sesės ir mums neblogai sekėsi pastarosius 20 metų. Nekartosiu koordinatorių išsakytų klausimų. E, aš klausiausi, atidžiai klausiausi jūsų žanginio pasisakymo ir laukiau dviejų žodžių, kurie, manau, artimi jūsų širdžiai ir, ir, ir mano, ir man svarbus. Nes parlamente mes apie tai kalbame ilgą laiką, turiuomenį Rail Baltica projektą. E, Žinoma, šis projektas aktualus ne tik trims Baltijos valstybėms. Tai yra transporto koridoriaus dalis, kuris uh, apima visą Europą, Europos Adrijo, atsiprašau, Baltijos Adrijos transporto koridoriaus dalis. Kaip žinote, prieš keletą mėnesių trijų šalių premjerai priėmė sprendimą steigti bendrą įmonę, kurti bendrą projektą uh, ir ta įmonė taptų Rail Baltica e, projekto savininkė. Tačiau atrodo, kad Lietuvos vyriausybė ir jūs pats pristabdėte šį projektą ir iškilo grėsmė finansavimui numatytam šiam projektui per kitą e, finansavimo laikotarpį. Kodėl jūs priešinatės tam projektui ir ką reiktų padaryti, kad na, tie stabdžiai būtų atleisti? E, pirmininkas ponė Senalova dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministre, aš čia. Noriu pasveikinti Jūs mūsų komitete. Ir kaip jau žinote, aš rengiu pranešimą dėl vieno iš paketo pasiūlymų dėl e, kelių tinkamumo, dėl techninių e, apžiūrų. Aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, Lietuva laikosi aktyvaus požiūrio, yra pasirengusi dirbti ir aš tikiuosi, kad mes bendradarbiaudami pasieksime susitarimą dėl šio pranešimo per atinančius pusę metų. Tačiau pirmiausia, reikėtų akcentuoti transporto saugumą, nepamiršti aplinkos apsaugos bei siekti vieningos transporto erdvės sukūrimo. Tokie, toks yra tų teisės aktų tikslas. Tačiau mano klausimas yra šiek tiek iš kitos ryties. Tai taip pat susijęs su sauga Europos keliuose. Praėjusią savaitę Europos parlamentas sesijoje patvirtino rezoliuciją dėl strategijos skirtos sumažinti e, rimtų sužeidimų, kuriuos patiria žmonės avarijose Europos keliuose. E, To galima būtų siekti ir įdiegus e, elektroninio pagalbos skambučio sistemą, kuri tikimės e, visoje Europoje, visuose keliuose taps prieinama 2015 metais. Ponas Kum, Pone pirmininkė, dėkoju, noriu pasveikinti pana ministrą Sinkevičių ir palinkėti jam sėkmės, ieškant bendro požiūrio, nesvarbu, kas bus svarstama, ar geležinkelių transporto paketas, ar oro transporto paketas, ar kiti dalykai. Noriu padėkoti jūsų kolegoms e, už e, pasirengiamuosius e, posėdžius, taip pat už tai, kad buvo pasirinkti būtent tokie prioritetai, kalbant apie saugumą keliuose ir registravimo dokumentų patikrą. Kaip žinome, Lietuva yra ne tik geležinkelių tinklų šalis, tačiau ir uh, vandens transporto šalis. Džiaugiuosi, kad jūs į savo darbo atverkę įtraukėte ir e, saugumą e, jūrų transporte, ir e, laivų įrenginių teisės aktą. Taip pat džiugu, kad jūs ketinate praktiškai įdėkti ir pasaulinės palidovinės navigacijos sistemą Galilėjo. Taip pat Vertinant jūrų transportą Baltijos jūroje, ten yra tas transportas toks intensyvus, kad labai svarbu e, tinkamai valdyti šią sistemą. E, Klaipėda, Mukranas, e, tikriausiai prisimenate istorinės, istorinės trasas, palanga ir kiti dalykai. Ir aš džiaugiuosi, kad taryba pasirengusi glaučiai bendradarbiauti su parlamentu. Minutes, Ponas Sudžijas dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. Malonu Jūs pasveikinti čia, ministrė. Linkiu visokiojopos sėkmės. Ir sakau tai tikrai nuo širdžiai, nes aš Jums nepavydžiu. Nes bet kas mm, esantis jūsų vietoje tikriausiai drebėtų, nes jums tenka labai daug užduočių, mažai laiko, daugybė temų ir daugybė klausimų, kurių svarstymą reikės baigti. Aš nebejoju, kad jūs nenorite, kad tas klausimų, svarstytinių klausimų sąrašas dar pailgėtų, bet vis, vis dėlto norėčiau paminėti kai kurias temas, kur, kurias minėjo kolegos. Oro uostų paketas. Mes jau dirbame svarstydami šį paketą ir plenarnėme posėdyje jau buvo priimtas sprendimas. Ir jei iš tiesų pirmininkavimą perimanti valstybė bando perimti ir toliau dirbti nuosekliai, išlaikydama testinumą, būtų gerai, kad darbas prasidėtų prieš prasidedant praktiniam pirmininkavimui. Todėl noriu paklausti, ar jūs rengiatės, na, jei neužbaigti, bet bent jau įtraukti į savo darbo tvarkę oro, oro uostų paketo baigimą. Turizmas. Daugelį metų mes vienu balsu kalbame, kad turizmas yra viena iš sričių, kuri gali užtikrinti ekonomikos augimą e, visose ES šalise kad tai yra tas papildomas aspektas, kuris galėtų padėti išbristi iš ekonominės krizės, e, mūsų, iš, kurių, iš kurios mūsų šalis vis dar kapstosi. Žinau, pirmininką, kad jūs jau mosuojate savo plaktuku, bet tai, tai neklausimas, tai tiesiog raginimas e, skirti daugiau dėmesio turizmai. Ponas Fidanza, dviems minutėms. Ačiū, pirmininkė. Ministrė, malonu Jūs čia pasveikinti ir linkiu Jums sėkmės. Kai kurie e, klausimai, kuriuos norėčiau akcentuoti, yra tai, ką, mano nuomonė, mes turėtume tęsti, darbas, kurį turėtume tęsti, pavyzdžiui, oro uostų paketas. Tu, mes tris tos ryties reglamentus laikome vienu paketu. Ir du yra netokie sudėtingi, vienas sudėtingesnis, bet vis tiek turime siekti pažangos. Todėl pritariu tiems kolegoms, kurie ragina jūs daug dėmesio skirti oro uostų paketui, kad jis nebūtų atidėtas į šalį. Aš su malonumu pastebėjau, kad tarp prioritetų minėjote e, švarius e, transporto e, šaltinius, kūro šaltinius. Iš ties tai turėtų būti būtin, būtinybę valst, tarybai, nes valstybės narės tikriausiai nepamiršo e, terminų nustatytų, kuomet įsigalios nauji reikalavimai. Ir, ir prasidės kalbos apie tai, kad trūksta lėšų biudžete. Taip pat norėčiau priminti apie tai, kad e, kad reikia dėkti kūro um, krovos stotelių tinklą um, naujoviškiams automobiliams. Jūs minėjote renginį, kuris bus Vilniuje spalio mėnesį, tačiau nepakanka vien tik tai keistis gerais kiti, ketinimais uh, komunikuoti oficialių lygmenių. Tikėkime, kad uh, kažkas apčiuopiamo konkretaus taip pat uh, bus sukurta tuose susitikimuose. Ponas Benjan, dviems minutėms. Ministrė, sveikinu Jūs čia. E, noriu pasidžiaugti jūsų žanginių pasisakymų ir aš tikiuosi, kad jūs priimsite iššūkį, nes mes e, taip pat priėmėme ketvirtojo geležinkelių paketo iššūkį parlamente ir komitete. Norėčiau pabrėžti šio paketo svarbą bendrai vidaus rinkai. Bet taip, taip pat patikinti jūs, kad mes čia, aš kalbu kaip šešėlinis pranešėjas, uh, nes esu atsakingas už techninius aspektus šio paketo. Mes padarysime viską, kas yra mūsų galioje, kad neatsiliktume, kad darbas vyktų, politinės frakcijos bendradarbiauja, kad būtų pasiektas rezultatas, kuriam galėtume visi pritarti. Ir iš jūsų tikėtumėmės, kad na, taryba ne, neleistų, kad tas paketas nuslystų į šoną. Uh, Mes suprantame Baltijos valstybių aktualijas, kad tai, kad jos yra atskira sistema. Mes Junktinėje karalystėje taip pat turime savo atskirą sistemą. Tačiau būtent dėl to ir svarbu, kad tas paketas nedinktų iš akiračio ir tai aktualu ir vidaus rinkai jei mes leisime, kad atsirastų dviejų greičių svarstymai, na, pavyzdžiui, būtų susitarta dėl techninių aspektų, tačiau neišspręstume uždaros rinkos klausimų, tai yra kelių pasiūlymų paketas ir jį tokiu būdu reikia svarstyti. Dar vienas dalykas, buvo minėta vieningo dangaus iniciatyva, e, buvo kalbėta apie tai, kaip mums sekasi gyvendinti darbus šioje srityje. Mes tikrai labai daug laimėtume, jei tas projektas projektas būtų įgyvendintas. Galiausiai turizmas. Manau, kad čia yra daug galimybių, ypač kalbant apie e, turizmą susijusiu su paveldu, kultūrinį turizmą. E, Kinija ir Indija vis turtėja, turistai iš tų šalių vyksta į Europą. Mes galėtume Europą pristatyti kaip patrauklę e, vietą turizmui. Ponas Kumutsakos dviems minutėms.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 srityje, kuri yra gyvybiškai svarbi Europos ekonomikai. Savo pasisakymę norėčiau sutelkti dėmesį į vieną klausimą. Prieš keletą savaičių komisija pristatė naują pasiūlymą dėl Europos uostų jūrų uostų paketą. Tai yra paketas skirtas Europos konkurencingumo didinimui. Panašių e, iniciatyvų jau buvo pasirodę praeitie ir jūs tikriausiai jas puikiai žinote, tačiau tie bandymai, bandymai praeitie apčiopiam rezultatų nedavė. Tačiau mes vėl imamės tokio naujo bandymo ir norėčiau, kad bendrais bruožais pristatytumėte, kaip jūs matote tolesnę įvykių eigą, to, tolesnį to pasiūlymo svarstymą ir kaip jūs rengėtės dirbti, siekti pažangos per atminčius šešis mėnesius. Ačiū. Ministrė, aš pats noriu palinkėti Jums sėkmės pirmininkaujant tarybai, Lietuvai pirmininkaujant taryboje. Iš pasisakymų jums tikriausiai tapo aišku, kad aktualiausi dalykai yra ketvirtasis geležinkelių paketas ir kad komiteto nariai nori rimtos, solidžios pažangos, svarstant šį paketą iki e, šios kadencijos pabaigos. Rail Baltica projektas buvo išsakytas aiškus susirūpinimas dėl jūsų šalies pozicijos Rail Baltica projekto atžvilgių, bet žinoma, mums tai yra e, transporto tinklo dalis ir oro uostų paketas. Uh, Mes žinome, kad kalbant apie jį, tai yra Junktinės karalystės ir Ispanijos problema susijusi su Gibraltaro oro uostu, bet buvo nuspręsta palikti Gibraltarą šonę ir bandyti eiti priekin, nes Galbūt nauji skrydžiai atsirandantis išspręs šią problemą. Negalime leisti, kad Gibraltaro aspektas stabdytų viso paketo svarstymą. Ministrė, žodis Jums atsakyti. Ponas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, na, džiaugiuosi gavęs šitokį didelį susidomėjimą iš jūsų pusės virš dešimt parlamento narių turėjo komentarus, pasiūlymus arba klausimus. Ir tai rodo aukštą kvalifikacijos lygį, geronariškumą priimti teisės aktus ir pradėti realius darbus. Nepasakysiu, kad jaučiuosi labai gerai, sėdėdamas prieš jūs. Jaučiu tam tikrą atsakomybę kaip pirmą kartą pirmininkaujančios šalies atstovas, bet jaučiu, kad tie iššūkiai suteikia ir tam tikras galimybės. Taigi, na, vertindamas pozityviai ir matydamas jūsų geranorišką nusiteikimą, turiu vilties, kad Lietuvos pirmininkavimas Europos tarybai bus sėkmingas. Tiesiog sunku būtų į visus klausimus dėl laiko stokos atsakyti labai detaliai. Tačiau pasakysiu tik vieną, kad pirmininkaudamas Europos tarybai vis dėlto prioritetų laikau ir laikysiu mūsų bendrus sąjungos, Europos sąjungos interesus, o ne atskirų valstybių narių interesus. Ir tikrai daugelį iš jų labai ačiū už palinkėjimus. Norėčiau pasakyti, kad ir iš mano pranešimo, ir iš jūsų pasisakymų matosi, kokia įtempta bus darbotvarkė. Laiko balansas nėra labai didelis. Lietuvos pirmininkavimas ne šeši mėnesiai. Lietuvos pirmininkavimo laikotarpis greičiausiai bus keturi su pusė mėnesio. Mėnesis atostogų, mėnesis prieš kalėdas, o darbų nuveikti reikia labai daug. Ir aš suprantu, kad kiekvienas iš jūsų galėtų į darbo tvarkę pasiūlyti dar ir dar ir dar eilę klausimų. Tačiau ji negali būti begalinė laiko prasme, žmonių prasme, na ir diskusijų reikalingumo prasme. Ji nėra taip greitai priimama ir sprendžiami šitie klausimai, kai kurie iš jų labai sudėtingi. Ponas pirmininkas minėjo ketvirtą geležinkelių paketą. Turėčiau pasakyti, kad Klausimas yra sudėtingas, platus, susidedantis iš daugybės teisės aktų ir Lietuva savo pirmininkavime nenumatė e, vis dėlto nagrinėti didžiąją dalimi techninę dalį, aptart Europos geležinkelių saugos agentūros ir nacionalinės saugos inspekcijų klausimus. Tai techninę dalį mes pasiryžę e, stumti į priekį. Žinoma, tai e, nebus eliminuota diskusija ir kitomis, kitais aspektais. E, daug priekaištų išgirdau dėl Rai Baltikos. Mūsų kaimynai ir Robert Zilė, ir Savisarė yra sunerime, ir kitų gal aš nepaminėjau, ir Krameris ponas yra sunerime dėl Rai Baltikos projektų įgyvendinimo kaip svarbaus koridoriaus mūsų bendrojo transporto geležinkelių sistemoje. Norėčiau pasakyti, kad e, mano šaly Rai Baltika projektai suprantami kaip du projektai. Vienas, kurio įgyvendinimo periodas eina į pabaigą ir kur iš tikro yra padaryta pažanga ir iš tikro europinėje standarto geležinkelis 15 metų rūdienį atriedės iki Kauno ir siūlysiu Pronui Krameriui išbandyti, galbūt pasirodys daug geresnis negu prieš tai buvo. Bet šneka e, vyktų apie Rail Baltica 2. Ta projektą, kurie dalyvauja kelio šalis, ne tik Baltijos valstybės. Mes suprantam, kad neįgyvendintų šito projekto Baltijos šalis lygtų kaip geležinkelio sala neturinčio Europinio geležinkelio standarto prieimo. Tai, na, iš tiesų, tai būtų pažeistas ir solidarumo principas, ir kiti svarbus dalykai, sutraukitas e, svarbus transporto srautas ir koridorius. Lietuviai ir aš, kaip pirmininkaujančios salies e, atstovas, turiu jums pasakyti, kad mes esam pasirengę įgyvendinti Rai Baltiką, projektą. Mes diskutuojam su mūsų partneriais, kaip tai galima padaryti pigiau ir greičiau. Ir surasim teisinę formą, ar tai bus bendra įmonė, ar tai bus Europos interesų grupė, greičiausiai tai bus bendra įmonė kartu įkurta su Latvija, Estija, kviesim į ją prisijungti ir Lenkiją, kviesim prie ją prisijungti ir Suomiją, tam, kad projektas būtų laiku įgyvendas ir laiku pateikti visi reikalingi dokumentai jo finansavimui. Tai šitoj srity darbas laukia nelengvas, bet iš principo nėra jokių nesutarimų. Tas buvo patvirtinta ir praeitą savaitę e, komisarui Simkalas e, dalyvaujant Lietuvoje ceremonijoje mūsų pirmininkavimo pradžioje Apie tai kalbėjo ir mūsų šalies prezidentė su ponu komisaru ir kitais aukštais ES politikais. Na ir gal keletą žodžių, ką pirmininkė jūs paminėjot dėl oro uosto paketų. Žinoma, jūs paminėjot apie Junktinės karalystės ir Ispanijos tam tikrą niuansą šitoje srityje. Bet iš tikrųjų tai ne, e, ne, na, gal neipatingai trukdys diskutuoti šitais klausimais ir ieškoti bendrų sutarimo taškų. Prašom atleisti, gal ne visus klausimus atsakiau labai išsamei, tiesiog laiko nėra tiek daug ir be to ir jūsų laikas yra labai brangus. Aš linkiu, kad e, mūsų darbas būtų sėkmingas ir duotų mums rezultatų, ko jūs man taip pat linkėjot. Ačiū Jums labai, panė pirmininkė. Um... Labai ačiū, panė ministra. Ir kaip jau sakiau, mes taip pat džiaugiamės būsimo bendradarbiavimo su jumis ir jūsų kolegomis. Lietuvos transporto nuolatinė atstovybė ir parlamentas visada noriai bendradarbiauja su pirmininkaujančiamis valstybėmis. Mes esame atviri jums, kviesime jūs apsilankyti Europos parlamente. Ir tikiuosi, kad e, kitą sausį viešėdamas mūsų komitete jūs pasidžiaugsite savo pirmininkavimo sėkme. Taigi dar kartą noriu padėkoti ir sėkmės jūsų darbose. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, mėly parlamento nariai. Okay, guys, can we move on? Uh, those... Ar galime tęsti darbo atverkę? Tie, kas turi išeiti, prašau padaryti tai greičiau. Kitas darbo atverkės punktas yra programa Marko Polai, rezultatai ir perspektyvos. Europos komisija pristato šią programą. Ponas Kalevicas ar jūs čia? Taigi, pone Kalamicas, žodis jums. We are there. Okay. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you, the members of the... Ačiū, pane pirmininkė. Noriu padėkoti parlamento nariams. Aš tikiuosi, kad jūs turite mano pristatymo papirinės versijas. Uh, O jei ne, tai čia matysite ekrane visą informaciją. Pabandykime pažiūrėti, ar ši programa veikia. Atleiskite, kad jūs galbūt neižiūrėsite, tačiau bandysiu deš, per 10-15 minučių pristatyti jums e, mūsų rezultatus. Taigi mes turėjome parengti komunikatą, kaip tai reikalauja Marko Polo reglamento 14 straipsnis. Informacija bus, buvo paskelbta gegužės 14 dieną. E, Svarbiausia tikslai buvo programos rezultatų aptarimas ir numatomas perspektyvos po 2013 metų. Apie tai komitete jau buvo diskutuota, aptariant e, naują CEF e, pagrindų programą. Be komunikato buvo pateiktas darbo dokumentas, e, Taip pat buvo pateikti statistiniai duomenys susijęs su konkrečiu 14 straipsnio Marko Polo regulamento įgyvendinimo. Taigi Marko Polo programos poveikis, programų valdymas per vykdomasias agentūras, konkurencija ir taip toliau. Vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tai yra Marko Polo programos esmė. Mes e, siekiame esminių modulių pasikeitimo Taip pat e, e, e, telkėme finansavimą, rizikos kapitalą, norime, kad programos būtų efektyvios, taip pat norime užtikrinti tinkamą atskaitomybę, užtikrindami skaidrumą orientuotą į rezultatus ir tikslus. Ką reiškia orientavimasis į rezultatus? Tai reiškia, kad e, mokėjimai e, bus paskirti atsižvelgiant į pasiektus rezultatus. Kitaip tariant, mes efektyviai paskirstysime mokėtų, mokesčių mokėtojų pinigus. Marko Polo pirmoji ir antroji programa. Pirmoji programa turko ketvirtą metų, nuo 2003 iki 2006 metų, biudžetas 102 milijonai eurų. O dabar baigėsi antra programa. 2007-2013 metai ji vis dar vyksta, biudžetas 450 milijonų eurų. Iš viso buvo pateikta 198 projektai, kurie buvo finansuoti e, tarp 2003 ir 2012 metų. 55 projektai jau yra baigti pagal e, pirmąją Marko Polo programą, o 143 vis dar vyksta pagal antrąją Marko Polo programą. Svarbu tai, kad daugiau nei 700 ES įmonių, mažų ir vidutinių įmonių buvo paremtos pagal šią programą programų. O čia matote, kaip buvo padalintas finansavimas pagal programas, kiek sutarčių buvo pasirašyta kiekvienais metais nuo 2003 iki 2012 metų pagal šias programas. Dabar konkrečiau, kaip atrodo rezultatų pokyčiai, lyginant abi programas. Mes sugebėjome e, išmatuoti 22 milijardus Mes sugebėjome nuimti nuo kelių 22 milijardus tonų kilometrų. Um, tai atitinka 1 e, 230 tūkstančių vilkikų kelionių, e, kurių atstumas yra 1000 km, maždaug nuo Berlyno iki Paryžiaus, su vidutinė apkrova 18 tonų kroviniu, kitaip tariant. Jei įvertinsime antrąją Marko Polo programą, tai um, ji e, vis dar vyks 2013, 2000, atsiprašau, 2012-2013 metais, projektai dar vyksta ir e, pirmų, per pirmuosius 55 metus e, taip pat pasiekėme gerų rezultatų. Kad turėtumėte omenyje, e, kaip atrodo projektai, vėlgi pateiksiu pavyzdžių. E, šį kartą e, tas tūkstančių kilometras atitinka Varšuvą ir Bukareštą. Ir vėlgi buvo nuimta 18 tonų krovinio tūkstančių kilometrų. Prašymai finansuoti buvo pateikti tarp 2012-2013 metų ir bendri rezultatai yra 61 milijardas tonų kilometrų. Aš jau minėjau, kad esamas modulio pasikeitimas yra 22 milijardai tonų kilometrų. per šias programas buvo perkelta tiek tonų kilometrų, remiantis skaičiuotuvu, kuris buvo sukurtas įpareigotų institucijų, mes apskaičiavome išorės kaštus ir matome, kad ap aplinkai buvo padaryta 432 milijardų eurų nauda, perkeliant krovinius į geležinkelius. Taigi išleidę vieną eurą mes sulaukėme 13 eurų gražos. Tuo ir buvo siekiama perkeliant krovinius ant kitų transporto rūšių. Tiek apie biudžetą, kaip jau minėjau, kalbant apie biudžeto lėšų panaudojimo efektyvumą, mes tikėjomės didesnio efektyvumo, e, tačiau imantis konkretaus projekto pasirodo, kad jo įgyvendinimas yra sudėtingesnis. Esama sąveikos problemų, sudėtinga yra sujungti įvairių rušių transportą ir pagaliau paskutinis dalykas 2007-2008 metais mus skaudžiai palėtė krizė valstybė valstybės narės nebenorėjo rizikuoti ir daugelio atvejų kroviniai buvo perži, pervežami sausumos keliais, nes vežėjai tiesiog nenorėjo prisimti papildomos rizikos. Tačiau rezultatai vis dėlto tokie, kad pinigai buvo išleisti 42 milijonai išmokėti iš 102 pateiktų 40 milijonų 6 e, procentai visų krovinių perkelimų įvyko, 60 e, milijonų eurų buvo gražinti į bendrai ES biudžetą. Pagal pirmąją programą, pagal antrąją e, programą rezultatai yra panašus. Kalbant apie svarbius rezultatus, svarbiausias rezultatas yra tvarumas. Pastebėjome, kad praktikoje kartais e, programos įgyvendinimo rezultatai būna daug geresni nei buvo tikėtasi. Vykdomoji agentūra labai stengiasi patobulinti vald... veiksmų valdymo programas, o kalbant apie efektyvumą, pačios procedūros yra sudėtingos. Mažas ir vidutinės įmonės kartais labai sunkiai susidoroja su procedūromis, o kitas dalykas, ir mes tai teikėme savo e, pasiūlymą dėl Marko Polo antrosios programos. E, tai yra maža infrastruktūra ir su ja susiję iššūkiai. Mes stengiamės, kad e, taip pat šioje srityje būtų finansuota kuo daugiau e, pro, projektų ir dabar 48, pagal 48 straipsnį yra ir toliau finansuojami projektai. Izoliuotams valstybėms narėjams yra sudėtinga pasinaudoti programos teikiamais privalumais. Dar vienas rezultatas - padidėjusi konkurencija. Nepaisant to, kad mes atlikome daug tyrimų, vis dėlto teko pripažinti, kad kai kuriais atvejais kompetencija išsikreipė. Apie perspektyvas. Norėčiau ypač akcentuoti transeuropinių transporto tinklų projektą ir norime taikyti, pasinaudoti patirtimi sukauptą gyvendinant Marko Polo projektą ir numatomas finansavimas yra susijęs su Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė. Tai numatyta 38-ame transeuropinių transporto tinklų e, gairių straipsnėje. Norėčiau ypač akcentuoti jūrų kelius, e, taip pat avarijų, siekimą užtikrinti didesnę saugą keliuose, Taip pat paminėti tai, kad mes sieksime derinti įvairių rūšių transportą, dėksime visas reikalingas sistemas, taip pat rengiamės daugiau dėmesio skirti novatoriškoms technologijoms, kaip užtikrinti e, angli, anglimi neteršiančių technologijų naudojimą transporte ir kaip e, panaudojant tą programą, paremti naujų nau, novatoriškų technologijų dėgymą. Taip pat norime spręsti tuos klausimus, kuriuose rinkoje yra problemų ir prisidėti prie augimo. Na, dar negaliu paskerbti galutinių išvadų dėl e, Marko Polo programos įgyventinimo, dėl e, prekių transportavimo. Tačiau noriu pasakyti, kad mm, sukaupėme, įgėmė ir pozityvios, ir negatyvios patirties, kuri bus tikrai naudinga ehm, ateityje. Tuo pirmininkė ir norėčiau baigti, kalbėjau ilgiau nei planavau. Ir manau, kad jūs esate gavę ir e, komunikatą, ir susijusi uh, E, pamatinį dokumentą, dabar esu pasirengęs atsakyti narių klausimus. Ačiū ponas Groš, ponas Alkaldravi, pona, ponė Maisner. Matthew Grosh. Ačiū. Noriu padėkoti už e, šių rezultatų pristatymą. Turiu porą klausimų ir porą pastabų. Žinoma, Marko Polo yra svarbi, vertinga programa. Ji atitinka mūsų lūkesčius užtikrinti e, tarp modalinio transporto naudojimą. Žinoma, tas klausimas, jo, jo, jo to projekto struktūra yra labai sudėtinga. Kaip jūs rengėtės visą tai mm, apriepti, valdyti, ypač kalbant apie užduočių paskirstimą, ar, pasi, ar pasikeitusi galiojanti procedūra? Žinoma, mes suprantame gerus ketinimus, tačiau viskas yra gana sudėtinga, kaip su kofinansavimu. Dar vienas klausimas, ar yra papildoma procedūra rengiant šiuos dokumentus, ar, ar, ar vykdama papildomas procedūra apimanti susijusias institucijas, tai labai svarbu. Jei siekiame testinės pažangos, juk ne, tai reiškia, kad ne visada viskas turi būti taip sudėtinga kaip šiuo atveju. Alkadraui. Ačiū pirmininkė. Noriu pratesti kolegos mintį. Ir galbūt reikėtų daugiau informacijos apie projektų geografinį pasiskirstimą. Ar jie vykdomi konkrečiose valstybėse narėse, ar, kai kurios, ar kurios nors valstybės labiau naudojasi šiomis programomis nei kitos. Taip pat e, noriu paklausti, ar įmonės e, žino apie galimybes, e, kurias siūlo Marko Polo programa. Ar sukaupta pakankamai, ar, ar skleidžiama informacija apie tai Europos lygmenį, ar visos įmonės žino, kad jos gali pasinaudoti tokiais ištekliais. Dar vienas klausimas e, dėl ateities. Aš suprantu, kad mes spręsime šie, šį klausimą e, vienokiu ar kitokiu būdu, tačiau nėra patvirtintas tikslus biudžetas. Galbūt galėtumėte pakomentuoti terminus, kada numatoma skelbti pirmuosius kon konkursus paraiškoms teikti, ponė Maisner. Labai ačiū, ponė Karamicas, noriu padėkoti Jums už pristatymą. Kaip jau prieš mane kalbėjo kolegos, ehm, aš taip pat noriu kelti panašius klausimus susijusius su finansavimo paskirstimų valstybėms narėms, 4 milijonai visų e, e, vežėjų galėjo vežti geležinkeliais savo krovinius arba jūrų keliais. Kaip jūs e, tą proporciją E, paskirstytumėte, ar laivyba vidaus vandenimis čia būtų įsivaizduojama intensyvesnė ir kaip jūs įsivaizduojate, kaip Europos infrastruktūros tinklų priemonę būtų galima panaudoti šiame kontekste. Daugiau klausimų ne, nepateiksiu. Ja, ja schade, diese... Michaelai, gaila, e, kad ši koncepcija turi būti baigta. Nes pirmą kartą buvo sukurtos tokios paskatos, e, kurios e, akcentuoja ekologiškumą. Kas gabens daugiau krovinių ekologiškai, tas e, gaus didesnį finansavimą. Tiesa, pačios programos buvo sudėtingos, tačiau buvo nustatyti tam tikri trūkumai, o dabar tarsi um, visi visi rezultatai ir pasiekimai yra perkelimi į Europos infrastruktūros tinklų priemonę, tačiau e, nepaisant to, ar tie pasiūlymai e, protingi ar ne, neprotingi, pavyzdžiui, tunelis per Pirėnų pusęsalį, vis dėlto projektai ir toliau finansuojami. Tuo tarpu Marko Polo programų atveju buvo kiek kitaip ir gaila, kad viskas baigėsi. Prekybos taršos leidimai sistema buvo nauja. Tiesa, iš pradžių buvo padaryta klaidų. Per daug leidimų buvo mm, išdalinta, rinkos ekonomika tiesiog nesuveikė, nebuvo konkurencijos ir mm, pirmo svarstymo metu parlamente nebuvo surinkta tinkama dauguma. Ir tuomet buvo pasakyta, kad buvo padaryta klaidų įgyvendinimo etape. Nelabai suprantu, kaip čia komisija pripažįsta, kad būt, būta klaidų, tačiau tas metodas e, teikti finansinės paskatas pasiekus CO2 išlakų tikslų dabar nebeliko. Taigi komisija uh, tarsi gali atsisveikinti nuo e, ambicingų tikslų iki 2020 metų sumažinti CO2 išlakų kiekį tam tikrais procentais. Aš tikrai galiu lažintis, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonėje nebus siekiama aplinkosauginių tinklų, bus tik tai statoma, statoma ir viskas. Taigi, ta idėja buvo tikrai puikiai, galbūt ta techninio pobūdžio klaidų, tačiau vis dėlto idėja tikrai puikiai. Įdomu, kokia komisijos pozicija. Ačiū, panas Količiakas. Labai ačiū. Manau, kad nereikia kartoti to, ką jau sakė mano kolegos. Noriu užduoti dar vieną klausimą. Kokios pramonės šakos, kokie sektoriai naudojasi tuo e, projektu, abiem projektais e, Marko Polo? Norėčiau pateikti Jums pavyzdį. Prieš 20 metų Aš dirbau su stiklo e, fabriku ir tuomet mes turėjome e, savo geležinkelių stotį, turėjome prieigą prie geležinkelių. O prieš dviejus metus mane informavo, kad tas geležinkelių transportas buvo panaikintas, nes neapsimoka tiesiog to naudoti, kadangi Paprastai stiklas yra gabenamas iki 800 km atstumu. Atsiprašau, 80 km, nes kitu atveju tiesiog neapsimoka jo gabenti. Ir tai yra tipinis pavyzdys didelio gamintojo, kuriam neapsimoka gabenti savo krovinių geležinkeliais. Tad kągi reikėtų daryti, visų pirma, reikėtų mąstyti apie apsimokėjimą to gabenimo. Panas Reikė, ačiū, ponė pirmininkė. Galbūt aš e, jums nuskambės juokingai mano pasisakymas, bet man smalsu. Noriu paprašyti komisijos atstovo, kad pristatytų kokią nors tipišką Marko Polo projekto operaciją, įprastinė, standartinė, kad mes suvoktume, kaip tas, ta bendra koncepcija yra įgyvendinama. Ačiū. Okay, Mr. Uh, Karamicos. Pone Karamicos, aš žinau vieną pavyzdį. Aš žinau lokomotyvų pavyzdį, nes aš pavadinau jį Marko Polo, kuris jungia Londoną ir Paryžių. Comments. Uh, Ačiū, pirmininkė. Išgirdau nemažai pastabų, nenorėčiau čia užbėgti už akių tam pranešimui, kurį jūs pamatysite vėliau, tad e, nenoriu dabar pernelyg reklamuoti to projekto. Pasakiau, ko mes siekiame ir galiu pasakyti dabar, kad Didžiausios problemos kyla dėl administracinių taisyklių, kurios yra taikomos įmonėms ir tai yra finansiniai e, dalykai, finansiniai reglamentai. Mes bandėme tas taisyklės paprastinti, pasimokėme iš Marko Polo pirmosios programos, bandėme ištaisyti tas klaidas antrojoje programoje ir tuo metu agentūra pradėjo reklamuoti tą projektą, pradėjo skatinti įmonės e, dalyvauti. Iš esmės yra perkeliami kroviniai į geležinkelius ir jūrų transportą. Mes norėtume, kad kur kas daugiau krovinių būtų gabenama e, vidaus vandens keliais. Ir kai mes bandėme skatinti vežimą vidaus vandens keliais, tai susidūrėme su pramonės struktūra ir jos problema. Nes Čia mes susidūrėme su mikro įmonėmis, net nemažomis ir vidutinėmis. Tai yra tokios įmonės, kurios turi 10 ar 15 laivų ir jos yra susidomėjusios programa, jos norėtų dalyvauti projektuose, tačiau jeigu pasižiūrėtumėte į mūsų projektą, tai pamatytumėte, kad nėra ten E, tokių įmonių, kurios vienu laivu galėtų viską pervežti. Taigi mes bandėme pergrupuoti tas įmonės, e, tiesiog e, sujungti tam tikras įmonės per agentūrą, tačiau tie rezultatai nėra tokie puikūs, kaip mes norėtume. Dabar dėl tų paprastų projektų tai galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, jeigu paimsite e, kelių e, transportą e, nuo šiaurės, nuo šiaurės vakarų Vokietijos iki šiaurės vakarų Ispanijos, tai yra tokių projektų, kurių metu buvo perkelti kroviniai į kitas transporto priemonės. Taigi čia pasinaudojama geležinkeliais, kurie e, sujungia, tarkime, Lenkiją ir Šiaurės Italiją. Tad e, tuo atveju kroviniai yra perkeliami į geležinkelius ir nėra vežami sunkvežimiais, bent jau didžiąją kelionės dalį, didžiąją gabenimo dalį. Toliau manau, kad reikėtų apžvelgti platesnį kontekstą ir Galima čia būtų pakalbėti apie atskirus projektus, galbūt jie viską aiškiau nurodytų. Tačiau iš esmės yra tokių nuošalių regionų kaip Kipras ar Malta ir netgi, sakyčiau, Airija, kurie naudojasi programa, tačiau šiaip jau pasiskirstimas projektų Europoje yra geras. Kaipgi reikėtų susidoroti su kylančiais iššūkiais? Labai geras klausimas. Taip pat kaip reikėtų keisti procedūras. Mes bandėme supaprastinti Marko Polo 1 ir 2 programas, tačiau tas supaprastinimas nėra toks didžiulis, kaip galima būtų tikėtis. Ateityje mes norime vadovautis naujų požiūrių ir norime pasinaudoti naują finansinę programą ir naujų ten tie. Norime nustatyti tuos silpnuosius taškus ir supaprastinti viską. Kita problema, su kuria susidūrėme, yra ta, kad daugelis įmonių nori dalyvauti, tačiau nori pasiimti paskutinį kilometrą. Taigi jos nori apimti tą paskutinę atkarpą, nori turėti prieigą prie terminalo arba nori finansuoti konteinerių tiltus tarkime, tuos, kurie yra skirti geležinkeliams. Ir tai, yra, ne, tai nebuvo įmanoma pagal Marko Polo buvusią programą. Bet pagal naują TNT bus galima įtraukti tokius dalykus. Tad e, tikrai mes pasimokysime iš savo klaidų ir patobulėsime. Toliau Tie projektai nėra labai dideli, paprastai dirbame su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis, bet rezultatai yra labai geri. Dabar pono Kramerio klausimas dėl klimato apsaugos, tai aš tiesą sakant nelabai supratau, ką jūs turėjote omenyje, bet ši programa tikrai neša gerus aplinkosaugos rezultatus. Mes jau sakėme taip pat, kad už vieną investuotą eurą graža yra 13 eurų ir taip pat, kad yra mažinama triukšmo tarša bei emisijos tai yra akivaizdu, tai buvo apskaičiuota ir patikrinta. Manau, kad tai puikus tokių veiksmų elementas ir rezultatas. Taigi tikrai apsimoka perkelti krovinius iš kelių į geležinkelius ir jūrą. Mes pasinaudojame tuo modeliu, kuris pasirodė geras ir rezultatai tikrai buvo neblogi. Atrodo, kad atsakiau į visus klausimus. E, taip, dar dėl e, krovinių tipo. Tai paprastai yra plieno pramonė, taip pat maistas ir e, baldai. Tai yra dažniausiai gabenami produktai. Uh, yeah, how do you do that in CEF with the incentives? O kaip tai e, e, ketinate padaryti per Europos infrastruktūros tinklų priemonę su finansinėmis paskatomis? Manau. Atsiprašau, mes e, pagal ten T38 straipsnį dirbame ir vienas iš elementų krovinių paslaugų yra projektų vertinimas ir nauda aplinkai. Čia mes mąstome taip pat apie naujoves ir apie e, tas naujoves, kurios yra naudingesnės e, aplinkai. Ir mes veikiame pagal 38 straipsnį, tačiau dar per anksti yra pasakyti, kokie būtų rezultatai, bet jau šiandien jums parodžiau, kokios buvo klaidos, kaip mes pasimokėme ir dabar reikia tiesiog išnaudoti visą tai, ką mes e, sužinojome pagal naują TNT panaudoti. Labai trumpai dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Kaipgi dėl konkurso skelbimo bus organizuojamas naujų pasiūlymų patikimas, gal galėtumėte paaiškinti, kokia yra darbo tvarkė numatyta. Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonė yra numatoma, kad daugiau valstybių narių teiks pasiūlymų, o Marko Polo yra skirta labiau privačioms įmonėms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip jūs minėjote. Tad kaipgi reikėtų čia e, elgtis su tais mažais, smulkiais projektais pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, gal galėtumėte paaiškinti? Taip. Manau, kad 38 straipsnėje dėl krovinių pervežimo, pagal tą straipsnį ne tik valstybės gali teikti e, paraiškas. Šiais metais dar galioja vienas konkursas, o kitas bus kelbamas 2014, kai užbaigsime eksantę vertinimą. Ir jau pradės, e, jau bus lėšos iš kitos finansavimo programos fondų. Ir tada paskelbsime e, konkursą paraiškoms pagal transeuropinių e, tinklų priemonės 38 straipsnį. Mes vertiname viską optimistiškai ir manome, kad iki rugsėjo atliksime apžvalgą ir žinosime, kaip viskas atrodo. Eksantę peržiūrą pradedame ir kitų metų pradžioje jau tikrai turėsime išsamesnį vaizdą ir ką, ko, kokiai sričiai skelbsime konkursą kitų metų viduryje. Ačiū, ponė Karamicos. Dabar kitas darbo tvarkės punktas. Ir tai yra nuomonė ITRE, kurią rengė ITRE komitetas KARS 2020 e, projektas. E, ar pranešimo autorius ponas Vlasak. Kalbėtas paprašė visų užsidėti ausinės. Dovolte mi, abych uvedl tuto. Pone pirmininkė, Noriu pristatyti Jums šį tikrai svarbų pranešimą. Jis svarbus dėl to, kad užtikrina ekonomikos augimą ir stabilumą Europoje. Kaip žinote, pramonės sektorius išgyvena ypač sunkius laikus. Automobilių pramonė e, dirba nuostolingai jau pen, penkeris metus, penktus metus iš eilės daugelis įmonių pertvarko savo e, gamiklas, keletas gamyklų jau uždarytos. E, šis sektorius atstovau, apima 12 milijonų darbo vietų. Būtent todėl šios sektorius augimas yra toks svarbus. Ir dėl šios priežasties komisija pristatė veiksmų planą skirtą pakeisti šias negatyves tendencijas automobilių e, pramonės sektoriuje. Nesi, nepristatinėsiu išsamei visko, bet noriu tik pasakyti, kad tas siūlymas, tas projektas paremtas keturiomis ramsčiais. Komisijos siūl, komisija savo siūlymų siekia paremti šią pramonės sritį, tačiau iš tikrųjų veiksmų planas nėra aiškus, nes parengtame pasiūlyme yra nuorodos į teisės aktus, kuriuos dar svarstys taryba arba parlamentas. Taigi iškyla. E, na, kai kurie aspektai yra migloti, nes viena vertus kalbame apie veiksmų planą, tačiau pagrindinė to plano problema yra štai kokia. Rengdama šį veiksmų planą komisija rėmėsi e, pozityvesnėmis prognozėmis ir scenarijais, nes automobilių gamybos sumažėjimas yra labai ženklus nuo 70, 17 milijonų automobilių 2000 2011, dabar gamyba, nukri, 2006, dabar gamyba nukrito iki, 6, iki 11 milijonų 2012. Taigi automobilių gamintojams iškilo sunkių finansinių problemų. Atsižvelgiant į šiuos skaičius reikėtų nustatyti prioritetus, e, apsispręsti, ko mes norime siekti šiame pramonės sektoriuje. Turime priešintis negati, negatyvioms tendencijoms ir negalime praleisti galimybės šią situaciją pakeisti. Todėl reikėtų paspartinti veiksmų plano įgyvendinimą. Taip pat, manau, svarbu, kad KARS 20, kad būtų sukurta aukšto lygio pareigūnų grupė e, skirta KARS 2020 projektui. Nereiktų laukti 2014 metų. Galiausiai reikėtų nedelsiant pradėti poveikio vertinimos studijos rengimą dėl siūlomo teisės akto, nes kitaip mūsų dėrybos ir diskusijos bus beprasmis. Mes nežinosime, kaip visos šies, šios priemonės atsilieps pramoniai ir gamintojams nes gamintojai kol kas nežino, kaip jie pasieks jiems keliamų reikalavimų dėl aplinkos, dėl aplinkos saugos. Jeigu, jeigu versime gamintojus sutel, te, skirti dėmesį aerodinaminėms automobilių savybėms, praleisime kitas progas, pavyzdžiui, plėtoti naujoviškų padangų, taip. E, dėgymą ir kūrimą taip pat gamintojai neturės laiko skirti dėmesio alternatyvioms e, novatoriškoms kūro rūšims. Gamintojai skundžiasi tuo, kad reikėtų išplėtoti e, e, kelių tinklus Ir taip pat reikėtų dėti, dėkti priemonės ir paskatas, kurios skatintų alternatyvaus kūro naudojimą, kūro šaltinių naudojimą. Noriu pabrėžti šio sektoriaus svarbą Europos BVP, taip pat darbo vietų, tai yra darbo vietų augimo potencialas. Tai yra svarbus ateičiai sektorius. Ačiū ponas Ferber apie pavardu. vardu. Ačiū, pane pirmininkė. APP frakcijos vardu noriu padėkoti pranešėjui. Mes teikiame nuomonę, e, tačiau turint omenyje automobilių pramonės plėtrą, natūralu, kad nuomonė iš transporto komiteto bus labai svarbi. Įtre komitetui mes pritarėme pranešėjo parengtam pasiūlymui, o kalbant apie alternatyvius variklių, alternatyves variklių rušis, manau, kad čia turime akcentuoti modernizavimą. Turime derinti bendrus standartus ne tik su amerikiečiais, tačiau atsižvelgti ir apskritai kitus egzistuojančius standartus. Ir pagaliau buvo kalbėta taip pat ir apie infrastruktūros parengimą. Nieko nebus, jei bus sukurti alternatyvius variklius turintys automobiliai, tačiau jie negalės um, pasipildyti degalų arba pasikrauti važinėdami ES teritoriją. Mes pritarėme pranešėjo įvardintiems akcentams. Manau, kad transporto komiteto pateikta nuomonė bus gera, o atsakingas įtre komitetas nieko kito neveiks, tik atsižvelgs į mūsų komiteto parengtus rekomendacijas. Ačiū. Pane Gardija Zabal Rubijal. Ačiū noriu padėkoti nuomonės referentui už nuomonės projekto pristatymą. Mes labai džiaugiamės komisijos pasiūlymo, nes bendrai vertinant šis pasiūlymas yra priimtinas ir dar daugiau reikalingas. Mes Europos parlamente maname, jog automobilių sektorius yra strateginis sektorius visoje ES pramonėje ir reikia pasinaudoti visomis priemonėmis, kad šis sektorius ir toliau išliktų ne tik konkurencingas ir stiprus, tačiau ir tvarus. Tai ir yra komisijos pasiūlymo prasmė. Taip pat turime siekti išlaikyti lyderio pozicijas. Duomenys apie um, automobilių pardavimą šiuo metu mūsų nedžiugina. Šiam sektoriui reikėtų didesnės paramos. Dėl daugelio dalykų aš visiškai pritariu pranešėjai, tačiau e, kai kuriems niuansams prieštaraučiau. Visiškai sutinku, kad ši iniciatyva turi būti įgyvendinta kaip galima greičiau. Taip pat turime uh, kalbėti apie konkrečias priemonės, kurios padėtų įgyvendinti pateiktą planą. Tiesa, rez... pasiūlyme dėl rezoliucijos ir mūsų nuomonė yra tam tikrų dalykų, kuriems aš prieštaraučiau. Pavyzdžiui, išmetamų dujų kiekio mažinimo tikslai, Envi komitetas jau patikė savo nuomonę, patikė pasiūlymą, kuriame atsispindi tarsi globalus Europos parlamento ketinimas mažinti išmetamą dujų kiekį. Manau, kad pirmiausia turėtume galbūt lūktelti ir palaukti, kol susitars taryba ir Europos komisija. O kalbant apie Europos investicijų banką, šis bankas jau pasirengęs bendradarbiauti, tiksliau jau bendradarbiauja su automobilių pramonė, yra išduodamos paskolos. Šios sektoriaus atnaujinimui ir renovacijai ta rėmimo veikla ir toliau turi vykti. Tačiau reikia pripažinti, kad EIB jau dirba šioje srityje. Tas pats pasakytina ir apie aukšto lygio darbo grupę. Komisija atsižvelgia į anksčiau dirbusias darbo grupės veiklą. Būtų svarbu, jog ši aukšto lygio darbo grupė būtų sustiprinta ir ji bendradarbiautų taip pat su Europos parlamentu, rengdama prioritetus. Iš esmės, mes pritarėme tam, kad automobilio lių sektoriui būtų suteiktos visos įmanomas rėmimo priemonės tiek per Europos investicijų banką, tiek e, kitais būdais, nes priešingų atveju mes nebebūsime tokie konkurencingi tarptautinėme lygmenyje. Pone Grisbek. Ačiū, pone pirmininkė. Mūsų pasvarstymai yra panašus Automobilių pramonė atsidūrusi istorinėje krizėje, kiekvieną dieną mus pasiekia vis niūresni skaičiai, o Europos automobilių pramonė būtų svarbu rasti tinkamus sprendimus. Mes norime, kad automobilių pramonė ir toliau įsisubuotų, tiesiog imti ir palikti uh, automobilių pramonė likimo valiai būtų klaidinga, mes rizikuotume savo ateičią. Todėl rengiamos iniciatyvos turi būti nuoseklios, svarios. Aš palankiai vertinu ES veiksmų planą, kuriame yra numatyta įvairių priemonių. Manau, kad reikėtų kalbėti apie konsolidavimą kai kuriais atvejais. Aš visiškai pritariu kolegai Ferberiui. Turėtume siekti atnaujinti ES automobilių pramonę, teikdami jai bendro pobūdžio pagalbą per pagalbą visai ES pramoniai. Liūdna, kad likščiol to padaryti mums nepavyko, kad nesukūrėme sistemos, kurioje būtų įmanomas elektromobilių tinklas. Dabar jau esama hybridinių variklių automobilių Europos Sąjungoje, tačiau vis dėlto inovacijų didžiausias kiekis turėtų būti skirtas būtent šiai sričiai. Kalbant apie mokslinių tyrimų pagrindų programą, manau, kad per ją būtent reikėtų siekti tapti pramonės čempionais pasauliniu lygmeniu. Europa tikrai galėtų tapti švaraus transporto čempione pasaulyje, jei mums pavyks bendradarbiauti ir susitarti dėl svarbiausių prioritetų. Jau baigsiu tuoj, tik noriu pabrėžti, kad Jei nebus pakankamo finansavimo, mums nepavyks pasiekti savo ambicingų tikslų. Labai apgalestauju, kad ES vis dar nepavyko 3 procentus viso BVP skirti moksliniams tyrimams. Tuo tarpu tai yra be galo svarbu siekiant nuimti tam tikrą naštą nuo bankų pečių, kad jie galėtų laisviau teikti paramą įmonėms. Ir Norim ypač akcentuoti pagalbą, paramą automobilių sektoriaus darbuotojams, kurie tampa bedarbiais. Ir tai e, yra pirmieji, tai pirmosios krizės aukos. Todėl mums reikia galimybių kiek įmanoma daugiau pasiūlyti pagalbos tokiems žmonėms, persikvalifikavimo galimybių, nes jie praranda darbą. Ir būtų gerai, kad jų įgūdžius būtų galima panaudoti kitose sektoriuose. Bendrais bruožais e, tokie, tokie būtų pastebėjimai dėl mūsų kolegos pranešimo. Ir draugė su ponė Maisner ir kitais teiksime pakeitimus, kad mūsų pozicija atsispindėtų juose. Toliau ponas Kogličiak. Ačiū pirmininkė. Noriu išsakyti porą pastebėjimų. Mes ne pirmą kartą svarstome šią temą. Buvo surinktas seminaras skirtas šiai temai ir iki 2020 dauguma transporto priemonių uh, E, vis da, Europos Sąjungoje vis dar bus su vidaus dėgymo varikliu. Tai atitinka, nes tokia yra dabartinė gamyba. Todėl turime pamastyti apie tai, ką darysime su naudotomis padangomis, kaip, kaip jas perdirbsime arba kokios papildomos sistemos yra reikalingos nes tai tikrai labai aktualu, kalbant apie aplinkosaugą. Žinoma, galima sumažinti kūro suvartojimą automobiliuose su vidaus degimo varkliais dviem litrais. Tai bus įmanoma ateityje, tačiau galime mąstyti ir apie kitokius e, aspektus. Pavyzdžiui, projektas dėl e, angliavandenilio anglio vandenilio saugojimo. E, turiuomenį automobilius su e, e, akumuliatoriais, kurie naudoja anglio vandenilį. Ir e, atitinkamai keistųsi tokių automobilių struktūra. E, to, to, tokios gamybos skatinimas būtų visai nebloga iniciatyva. Galėtume galvoti ir apie kombinuotas sistemas, pavyzdžiui, elektromobilius. Hybridiniai varikliai taip pat gali būti naudojami ateityje elektromobilių e, tolesniai plėtoti. Yra labai įdomių elektromobilių variantų, kurie naudoja angliavandenilį. Tai susijęs su ateities tendencijomis, tačiau tai taip pat reiškia, kad e, bus reikalinga ateityje infrastruktūra e, elektromobilių bei automobilių, kurių, kurių akumuliatoriai naudoja angliavandenilį gamybai. Ponas Kūn. Noriu padėkoti ponui Količiakui už tai, kad jis kalbėjo apie techninius e, aspektus e, dabartinių vidaus degimo variklių ir dizelinių variklių ir apie jų pažangą. Mes patys e, nustatėme savo labai aukštus CO2 išlakų mažinimo tikslus iki 2020 metų. O dabar 95 gramų auto, lengvėjų automobiliai yra kuriami, e, kuriami. E, kai kam iškyla klausimas, kas yra tie automobiliai, kaip jie atrodo. Reikia žinoti, kad sudeginant vieną litrą dizelį išskiriamas tam tikras kiekis CO2, tai yra 9 kg, 2,9 kg. Taigi pagal tai mes galime matuoti kokį e, kurą rinktis. 2020 metais e, turėtume turėti 3 litrų e, automobilius suvartojančius įprastinius degalus. Net metų metus akredit reprezentuoti lobistai turėtų iškelti savo klausimą, ko jie apskritai siekia savo veikloje. Manau, kad tai viena medalio pusė. Antra medalio pusė yra efektyvus energijos vartojimas tiek krovininių, tiek keleivinių automobilių, lengvų automobilių. E, labai e, daug energijos naudojama stabdant ir šią energiją gebėti sugauti, sukaupti ir vėliau naudoti būtų pažangu. Manau, kad hybridinių variklių atveju to jau siekiama. Būtų įdomu šiai temai skirti daugiau dėmesio. Kalbant apie elektroenergijos energijos kaupimo galimybės e, būtent visų judančių mechanizmų. E, būtų svarbu, jei kalbame apie ličio baterijas ir jos, jei jos sveria daug daugiau nei visas automobilis ir jeigu tą bateriją reikia pervežti, tai jau, jau čia proporcijos išsikreipia. Taigi reikia uh, skatinti mokslinius tyrimus e, ličio ir jono baterijų bei energijos e, kaupimo ir saugojimo srityje. Panas Količiakas taip pat apie tai kalbėjo. E, kitas dalykas, e, turime persiorientuoti į alternatyves degalų rušis. Aš manau, kad e, labai svarbu duoti tinkamas paskatas per horizontą 2020. Galiu tik pasakyti, kaip labai mes švaistome energiją ir čia svarbiausias dalykas turėtų tapti efektyvus energijos vartojimas. Negalime kalbėti apie kažkokį perskirstimą, apie CO2 tikslų siekimą. Mes tikrai neturime pabranginti taršos leidimų. Iš esmės, įmonės tarsi vežiojamos už nosies, iš jų reikalaujama, kad jos mokėtų daugiau už taršos leidimus ir visi e, tuomet pasvarsto, kaip čia sutaupyti daugiau energijos ir mažiau mokėti. Per pastarosius dešimtį metų, per pastarosius dvidešimt metų 14,2 procentais išaugo elektros energijos suvartojimas. 3,2 procentais sumažėjo energijos suvartojimas kai kuriuose srityse. Komisijos vardu. Thank you for the comments. Ačiū už išsakytas pastabas, mes jas pasižymėjome. Nežinau, ar jūs tikitės, kad mes dar pakomentuotume šį, šią dosiją. Trumpas ir aktualus pasisakymas, taip apibūdinčiau. Nežinau, ponė Plaksik, kaip jūs sureaguosite į komisijos e, komentarus, bet gal, nežinau, ar norite sureaguoti. Ponės ir ponai, noriu visiems tikrai padėkoti išvykusias diskusijas ir pasakyti, jog užsirašiau jūsų komentarus ir norėčiau atsakyti į kai kuriuos pasisakymus. Aš nebejoju iškeltais e, tikslais taršos mažinimo srityje, bet savo, teikdamas savo pasiūlymus norėjau e, akcentuoti, kad man atrodo, jog įmonėms reikėtų ištikrinti daugiau lankstumo, ypač joms apsisprendžiant, kuriuo keliu jos norėtų, kurias alternatyvas rinktis. Mes neturėtume primesti kažkokių sprendimų įmonėms, pavyzdžiui, aero, gamyklams aerodinamikos srityje. Yra daugiau galimybių, kaip pasiekti iškeltus tikslus, pasitelkiant inovacijas ir technologijų pažangą, kalbu apie automobilių pramonę. Tai taip pat susiję su globalizacijos padarinių sušvelninimo fondo lėšų panaudojimu. Norėčiau taip pat atkreipti dar kartą dėmesį į hybridinius automobilius, taip pat automobilius, kuriuose įdėktos rekuperavimo technologijos, automobilių svoris, tai žinoma susijęs su kai kurių technologijų dėgymu. Ačiū ir tikėsiuosi tolesnių diskusijų, lauksiu jūsų pasiūlymų raštu. E, pakeitimus reikia įteikti iki Liepos 15 vidurdienio. Balsuosime komitete rugsėjo 17, įtre komitete spalio 14, o plenarnėme posėdėje berods lapkričio mėnesį. Iki Liepos 15 vidurdienio turite įteikti savo pakeitimus. Ir kita nuomonė pagal darbo tvarkę. Ponios Grysbek dėl pasiūlymų dėl išorės jūrų sienų, steb, sienų stebėjimo. Natali, žodis jums. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Transporto komitetas mane paskyrė nuomonės rengėja dėl e, Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl išorės jūrų sienos stebėjimo, vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojimo operatyvų laivų bendradarbiavimą. Kaip reglamento pavadinimas aiškiai nurodo, e, tai reglamentas skirtas ES išorės sienoms ir netgi turint daug geros valios, reiktų pripažinti, kad transporto sektoriaus matmuo šiame reglamente yra tikrai nedidelis. Jis iš esmės susijęs su moksliniu tyrimu veikla, e, gelbėjimo ir koordinavimo operacijomis. Būtent todėl savo pasiūlymą nusprendžiu sutelkti į šias temas - mokymus, pasieniečių mokymus, ir e, informacijos mainus. Taip pat norėčiau pakalbėti apie operacijas jūrose ir noriu priminti, kad jau egzistuoja susijusios nuostatos dėl asmen, asmenų kontrabandos, asmenų gabenimo jūra. Tai yra, norėčiau paminėti, Junktinių tautų konvencija dėl tarp valstybinės baudžiamosios veiklos, taip pat dok, tarptautinius e, protokolus, tarptautinės sutartis dėl asmenų gabenimo jūra. Kalbant apie E, kaip, apie tai, kad e, pasieniečiai aptikę tokius asmenys turėtų būti pareng, pasirengę teikti jiems paramą ir pagalbą. Tai e, čia taip pat šiuo klausimu miniu ir netidėliotina humanitarinė pagalba. Taip pat norėčiau pasakyti, kad laivai, teikiantis, laivai plaukiantis tokiuose teritorijose ir teikiantis humanitarinę pagalbą turėtų būti aprūpinti uh, medicininės, e, e medicin, būtinosios pagalbos e, rinkiniais, kad e, būtų galima, kad jie galėtų teikti būtinąją pagalbą atviroje jūroje. Taip pat e, laivų įguloje turėtų būti asmenų apmokytų, parengtų teikti medicinę pagalbą arba gydytojų, profesionalių gydytojų. Visa tai e, yra būtina, kad mes galėtume užtikrinti geresnę, e, geresnius informacijos mainus tarp e, pasien, pasienio, pasienyje dirbančių organizacijų. Taip pat čia norėčiau paminėti stebėsenos svarbą, e, kontrolės, priežiūros institucijas, kurios užtikrina saugą jūrose, užtikrina jūrų aplinkos apsaugą, pasienio apsaugą. Vis reglamente apie visą tai kalbama. Taip pat norėčiau akcentuoti, kad būtina visas šias e, paslaugas užtikrinti, mažinant susijusius kaštus. Ir kalbant apie gelbėjimo ir stebėjimo operacijos jūros, jūrose, reikėtų sukurti bendrą erdvę, kurioje būtų keičiamasi informacija, steb, stebim, informacija gauta stebint jūras Europos Sąjungoje ir reglamente turėtų būti nuostatos, nes e, numatyta e, jūrų išorės sienų, Europos Sąjungos išorės sienų jūrose stebėjimo sistema. E, žinote, popiežius lankėsi Lampedūzoje vakar ar užvakar ir, ir jis nori atkreipti dėmesį į tai, kiek žmonių žūna jūrose, e, bandydami pavojingai pasiekti svečius kraštus, turime minį žmonės patekti Europos Sąjungą. Jau trejata metų Lampedūzos sala yra prieglapščio ir imigracijos taškas, nes tai yra ES pasienyje esanti sala. Todėl manau, kad visi laivai turėtų gebėti padėti žmonėms, kurie yra atsidūrę e, sudėtingoje situacijoje atviroje jūroje tačiau yra rizika, kad privatus laivai gali tapti priemonę, galimybę e, ne, transporto priemonę, kuria gabenami neteisėti imigrantai. Taip nutinka, retai, bet nutinka. Komisijos, siūlome komisijos tekste e, bandyti šią situaciją apriepti. Tok, taip, tiek bendrais bruožais kolegos, aš tikiuosi, kad jūsų pasiūlymai, e, nuomonės, kritikos žodžiai e, visi bus susijęs su transporto aspektu, nes šiaip svarbiausias pagrindinis komitetas rengiant šią šį pranešimą yra lybė komitetas. Labai ačiū, PPA atstovas. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai už atliktą darbą. Tikrai nelengva yra čia nustatyti tuos transporto aspektus. Tikiu, kad mūsų kolegos eina tinkama kryptimi, bandydami nustatyti tą mūsų kompetenciją, o ne lybę kompetenciją. Turime čia suprasti, kaip pasiskirsto kompetencijos tam, kad galėtume rasti bendrą pagrindą. Kalbant apie Frontex misijas, tai Vėlgi čia suprantame, kaip yra sudėtinga administruoti viską. Ir Frontex yra tik vienas iš galimų pavyzdžių. Reikėtų čia pažiūrėti, kaip galima būtų keistis informacija susijusia su jūrų transporto aspektais. Čia yra kalbama ir apie kaimininės sritis. Dažnai atsiranda sutapimas tarp teritorinių vandenų ir kaimininių vandenų. Nes kartais yra išskirtinės ekonominės zonos ir panašiai. Ir jūs jau galite patekti į tarptautinės jūras. Kitas e, dalykas yra vadinamasis SAR, e, tai yra ieškos zonos ir tai yra dar kitas skirstimas, kuris yra susijęs su Frontex veikla be abejo. Reikėtų gero šių sričių apibrėžimo ir taip pat valstybių narių atsakomybės nustatymo. Kai žiūrime į viduržėmę jūrą, tai matome, kad dažnai tie lygiai persipina ir dėl to atsiranda didžiulis samišis. Taigi, kaip jau sakiau, kartais nėra aišku, kokie tie vandenys ir kokia tai teritorija. Na nu, dabar grįžtu prie pranešimo, manau, kad pranešėjai atliko puikų darbą, galiu jam pritarti. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti poniai Grisbek, kuri puikiai padirbėjo. Padėkoti jie. Ja. Tai kalbame apie kovą su neteisėta paslėpta imigracija. Graikijos-Turkijos pasienis yra ta vieta, kurioje vyksta kova su tokia imigracija. Ir ten plaukiojantis laivai žino, kad būtent tam, tame viduržėmio jūros regione yra nemažai įtampos. Pilietinės visuomenės atstovai yra pasmerkę tai, kas vyksta kai kuriais atvejais vykdant kai kurias operacijas atviroje jūroje, reikia laikytis įstatymų ir laikytis Europos teisės aktų šioje srityje, net susidarius netidėliotinai ypatingai padėčiai. Bet vertinant visus klausimus susijusius su jūrų transportu, manau, kad reikia pasakyti, kad me, jog mes E, siekiame išsaugoti reglamento nuoseklumą ir, naciona, ir subalansuoti tai su nacionalinėmis kompetencijomis, gelbėjimo operacijos, paieškų operacijos vykdomos laikantis tarptautinės teisės. Todėl klausiu savęs, ar nereiktų šio siūlymo teksto pakoreguoti, nors gelbėjimo operacijos mm, vykdomos dalyvaujant specialiai apmokytiems darbuotojams, personalui. Thanks, Chair. um... Ačiū, pirmininkė. Iš pirmo žvilgsnio Atrodo, kad šis pranešimas nėra taip jau tiesiogiai susijęs su transportu, kaip ir pasakė ką tik kalbėjęs narys. Iš tikrųjų, tūkstančiai žmonių nuskęsta, bandydami pasiekti ES teritoriją. Kai kurie laivai jų ieško ir gražina kartais tuos migrantus, nors tie keleiviai patiria didžiulį stresą. Todėl mums labai patinka devintas straipsnis, kuriuo yra siekiama išspręsti tas problemas ir kur yra kalbama apie paaiškas ir gelbėjimą. Manau, kad tai yra pats svarbiausias aspektas. Dar kartą peržiūrėsime pranešimą, bet iš esmės pritariu pranešėjai ir jos nuomoniai. Turiu dar vieną klausimą komisijai kaipgi šis pasiūlymas yra suderintas ar susijęs su ES kaiminystės strategija ir politika bei fondais. Galbūt komisija galėtų atsakyti į tą klausimą. Ačiū. Thank you, commission. Dėkoju. Komisija, ponė Hilis. Thank you very much. Labai ačiū. Komisijos vardu norėčiau padėkoti poniai Krispek už šią nuomonę. Taip pat dėkoju parlamentui už tai, kad taip sklandžiai veikia šioje srityje. Pirmiausia, norėčiau atsakyti į Danelės klausimą dėl sutapimo su tarptautinė teisė. Mes savo pasiūlymų siekiame užtikrinti, kad būtų viskas suderinta su tarptautinėmis teisės priemonėmis, ypač su paieškos ir gelbėjimo priemonėmis. Tai yra visų pirma paieškos ir gelbėjimo konvencija ir jungtinių tautų e, jūrų konvencija. Šis pasiūlymas yra parengtas labai atsargiai, siekiant pusiausviros tarp e, sienų stebėjimo ir paieškos bei gelbėjimo atvejais, e, kurių pasitaiko Frontex operacijose ir taip pat funkcijų paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centrų, kurie yra įkurti valstybėse narėse. Tad pasiūlymas yra sudarytas tokiu būdu, kad e, numatyti tam tikri kriterijai, pagal kuriuos galima įvertinti, ar situacija yra e, greito reagavimo ir reikia skubių veiksmų. Ir koordinavimas tokiu atveju būtų perduotas paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centrui tame regione, kur vykdoma operacija. Toliau dėl to klausimo susijusio su kaiminystės politika, ponas Tayloras uždavė šį klausimą, tai yra priemonė skirta valstybėms narėms kurios veikia pagal Frontex koordinavimą. Tai nėra tokia priemonė, kuri apima bendradarbiavimo su trečiosiamis šalimis. Jeigu leisite, aš norėčiau pateikti tam tikrų pastabų dėl pranešimo, ypač dėl tų aspektų, apie kuriuos kalbėjo pati pranešėja. Visų pirma, tai ta bendra erdvė dalytis informacija ir jos priskirimas Frontex agentūrai. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad komisija dabar vykdo poveikio vertinimą dėl bendros dalymos informacija erdvės ir tai taip pat apims ir teisinį tyrimą ir struktūros modelius bei jų įvertinimą. Kol kas dar nebuvo priimta jokių sprendimų dėl tos bendros erdvės valdymo. Tai reiškia, kad neaišku, kuri agentūra būtų atsakinga, ar tai būtų EMSA, ar Frontex, ar kokia kita. Tai dar nenuspręsta, nes kyla klausimų dėl teisinių kompetencijų ir pagrindo. Yra mąstama, kad galbūt reikėtų vadovauti sektoriniu pošiūriu ir tą bendrą erdvę sudaryti pasiremiant Eurosur ir SafeCNet priemonėmis. Mūsų supratimu, ši priemonė pagal dabartinį pasiūlymą neturėtų užbėgti už akių diskusijoms dėl bendros dalymos informacija erdvės. Kitas dalykas tai yra apmokymas ir medicininė pagalba bei prievalė turėti greitosios pagalbos rinkinius laivuose. Be abejo, negalima paneigti to pridėtinės vertės, bet kyla klausimų dėl teisinio pagrindo, kurio yra remiamas šiame pasiūlyme. Ar tikrai tas teisinės pagrindas numato medicininį apmokymą ir ar galima pagal tai nustatyti tokias nuostatas kaip įranga bei įvairios priemonės būtinos laivuose. Tad mes dar išnagrinėsime pasiūlymą ir jį vertinsime. Toliau mes taip pat pamastysime apie apsaugos nuostatas, nes yra numatoma kompensavimo priemonė. Mes norėtume tai išnagrinėti, nes kyla klausimas, kokias sąlygas reikėtų atitikti, norint gauti kompensaciją. Mums nėra tai labai aišku ir taip pat kila klausimas, kas kompensuotų tokiais atvejais. Yra daroma nuoroda į dešimtą straipsnį ir ji yra susijusi su e, gelbėjimo operacijomis ir taip pat su operacijomis e, atviroje jūroje. Jeigu turite kokių papildomų klausimų, tai laukiu, o kol kas ačiū. Ačiū, ar ponia Grisbek dar norėtų pasisakyti? Pone pirmininkė, noriu padėkoti ir sureaguoti sparčiai kai ką. Dėkoju komisijai už tai, kad e, savo atsakymę apžvelgė mano išsakytus, mano išsakytus komentarus kad e, buvo atsižvelgta į poveikio vertinimo studiją, e, siekiant užtikrinti geresnius informacijos mainus ir e, siekiant nuspręsti, tai tais aktualu, siekiant nuspręsti, kurie agentūra bus už tai atsakinga. Dėl būtinosios pagalbos teikimo ir medicininių priemonių rinkinio laivuose, prievolės turėti e, į tuos rinkinius laivuose. E, čia dar tikriausiai reikia aptarti juridinį teisinį pagrindą, kuriuo toks reikalavimas atsiranda. Nežinau, komisija neatsakė, nekomentavo juridinio pagrindo aspekto. Galbūt mūsų komitetas uh, galėtų panagrinėti šį klausimą e, kalbu tarptau, apie tarptautinius vandenis ir taip pat ekonominės zonas bei ginčytinas teritorijas. Gretutinės zonas. E, manau, kad reikia dar padirbėti, pasiaiškinti šį klausimą, bet aš esu pasirengus atsakyti dirbti su jumis ir atsakyti kitus klausimus. Tikiuosi, kad mes visus kitus klausimus išspręsime teikdami pakeitimus. Okay. Some... Ar jūs dar ką nors norėtumėte pasakyti, pane Hilį? Gal galėtumėte labai trumpai? Atleiskite, ponė Grisbek, aš neatsakiau jūsų klausimą dėl jūrų zonų. Iš ties, jūs teisi. Dėl e, jūrų zonų mes šio klausimo neįtraukėme į taikymo sritį. Teritorinės zonos yra valstybės suvereniteto dalykas ir sprendimų prieimimas yra jų kompetencijoje remiantis jungtinių tautų um, konvenciją. Dėl paieškos ir gelbėjimo operacijų e, jos vyksta pagal jūrų paieškos ir gelbėjimo konvenciją, taip pat ir kaip ponas Fidansa kalbėjo, kartais tie dokumentai dubliuojasi, tačiau rengdami savo pasiūlymą mes norėjome atsižvelgti į jūrų zonas, kurias jau naudoja valstybės narės ir nieko daugiau. Pakeitimų pateikimo terminas Liepos 11 diena, 12 valanda dienos. Balsuosime komitete e, rugsėjo 17 dieną, Libe komitete e, balsavimas spalio mėnesį. Pakeitimų pateikimo terminas dar kartą. 11, tai yra penktadienis, ne, atsiprašo pirmininkas ketvirtadienis, Liepos 11 diena, 12 valanda dienos. Kitas darbo tvarkės klausimas. Ilga popietė tiesa, taigi kitas darbo atvarkės klausimas. EITP koridorių derinimas diskusijos Europos komisija 2012-2013 metų kvietimų teikti pasiūlymus, vertinimo rezultatų pristatymas. Ponas Parke pristatys, kuo skiriasi tie daugiamečiai ir metiniai tikslai, tuoj sužinosime žodis jums. Labai ačiū. Ar turėčiau į tos du klausimus atsakyti to pačiu? Taip, tikrai padarykite tai, nes priešingo atveju nesulauksime pabaigos. AITP e koridorių derinimas. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad pranešėjai dėl transeuropinio transporto tinklo ir infrastruktūros tinklų priemonės diskutavo TRAN komitete e, jau šio klausimo, džiaugiuosi, kad sutarimas pasiektas, o aš galiu tik e, pristatyti derinimo procesą. E, komitetas balsavo dėl pakeitimo, dėl TNT ir dėl infrastruktūros tinklų priemonės praėjusiu metu gruodžio mėnesį ir komisija atsižvelgdama į tai bendradarbiavo su su valstybėmis narėmis, siekdama, kad transeuropinio transporto tinklo e, koridoriai nesiskirtų e, tačiau, ir nesidubliuotų, tačiau būtų suderinti atsižvelgiant į geografinės e, ir regioninės aplinkybės. Ta derinimo veikla yra politinė, siekiama turėti vieną koridorių tinklą atsižvelgiant į galimą intermodalumą, užtikrinti skaidrumą ir aiškumą, taip pat siekiant sukurti pridėtinę vertę ir veikiančius koridorius, e, kurių dėgymas būtų remiamas taip pat esamomis priemonėmis iš TNT priemonės. Koridorių derinimo darbai e, sklandžiai vyko parlamente, e, valstybėms narėms tai buvo naudinga procedūra atsižvelgiant į jau egzistuojančius koridorius. Nesigilindamas į detalės apie derinimo procedūrą, e, turiu pabrėžti, kad Ines Ajala ir Dominika Rike prateiks savo um, um, išvadas dėl dėrybų triologe, dėl, dėl infrastruktūros tinklų priemonės rezultatus. E, šie koridoriai buvo sumaž, sumažinti, jų skaičius sumažintas iš dešimties, nuo dešimties iki devinių ir atitinkamai atliktas derinimas. Taip pat mums pavyko susitarti dėl geležinkelių krovinių gabenimo koridorių. Dabar, kaip rezultatas, mes įtrauksime naujais dėrėtus koridorius į naujus e, teisėkuros pasiūlymus susijusius su infrastruktūros tinklų priemonė ir transporto tinku, transeuropiniais transporto tinklais. Ir krovinių gabenimo traukiniais koridoriai bus e, integruoti į bendrus AITP koridorius. Iš ties rytoj vyks posėdis korepere. Manau, kad iš esmės mums pavyko pasistumėti į priekį geležinkelių koridorių e, dėgymo srityje e, ir kuriant koridorių tinklą trumpai apie TNT ir šių metų um, kvietimų teikti pasiūlymus vertinimą. Mes e, turime metinių tikslų darbo programą ir daugiametę darbų programą. Daugiametė darbų programa skirta prioritetiniams projektams, o metinė darbų programa yra mažesnės apimties, jis skirta kitiems e, projektams įgyvendinamiems pagal e, transeuropinio transporto tinklų priemonę. kartais taip atsitinka, kad e, projektai yra reikalingi e, ir jiems yra parengiama e, papildoma priemonė. Dabar iš esmės vyksta paskutinis pagrindinis kvietimas teikti pasiūlymus 1,5 milijardų eurų pagal daugiametės programas yra numatytas tokio dydžio finansavimas, o kalbant apie svertus, e, tai investicijos atsipirks. Matuojant investicijų gražą, tai e, investicijos e, sulauks penkiagubos gražos. Kalbant apie e, atliktus tyrimus ir darbus, jūs tikriausiai matote, kad e, vis didėja e, investicijų į infrastruktūrą dalis mes e, siekiame e, remti e, RTMS sistemą, taip pat informavimo sistemas, taip pat ir projektus susijusius su jūro keliais. Du, trys specifiniai prioritetai metinėje programoje, tai yra inovacijų ir naujų technologijų taikymo skatinimas. Jie kalbėsime apie infrastruktūrų finansavimą. E, svar e, bus yra švarus alternatyvus kuras, taip pat e, viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių sudarimas. Taip pat stengiamės tinkamai padalinti e, valstybių teikiamą finansavimą ir privataus sektoriaus e, investicijas. Ir pagaliau e, daugelis projektų buvo sustabdyti, nes jais nebuvo siekiama dėkti geležinkelio koridorių. Manau, kad šių projektų gyvendinimas yra tiesiogiai susijęs su politika Svarbu, kad kvietimo teikti pasiūlymų vertinimo procedūra buvo labai sudėtinga. Mes laukime penkis kartus daugiau projektų, negalėjome juos patenkinti. E, ir taip pat daug projektų buvo susijęs su transeuropinių transporto tinklų priemonėmis tai taip tuo pačiu metu reiškia, kad mūsų sprendimai buvo gan sudėtingi ir juos priimdami atsižvelgėme į būtinybę išlaikyti kai kuriuos, kai kuriuos jau vykdomus projektus. Valstybės narės e, gali ir toliau e, būti tikros, kad jų veikla, e, tiksliau projektai galės būti vykdomi iki 2015 metų pabaigos. Bendra finansavimo apimtis 1,348 milijonų eurų. Ponas Groš. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie pirmą e, punktą, norėčiau pateikti 2-3 klausimus. Tiksliau pasitikslinti norėčiau. E, Parlamentas norėjo sujungimo, noriu komisijai padėkoti už iniciatyvą, kurios jūs ėmėtės. Norėčiau sužinoti, kokį tiesioginį poveikį įvairiose valstybėse narėse turės šis susijimas ir ar jis veiksmingas bus visose valstybėse narėse, ar yra numatyti tos tam tikros išimtys, ar yra probleminės šalis. Antra, kalbant apie laiko terminus, Ar kaip tam tikrose valstybėse yra numatytas laiko terminų planas, kaip suderinti planus siekiant pažangos, kokiais argumentais remiantis tai daroma. Ir trečia, likščiol um, procedūra koridorių tinkle buvo aiški, ar dabar ji bus perimta naujų projektų rengimui, ar bus numatytos atskiros procedūros. Antra, Iš ties e, mums nepakako laiko susipažinti su jūsų pateiktų dokumentu, tačiau per vasaros atostogas mes mielai tai padarysime. Ir dar vienas paprastas klausimas. Daugia metėje programoje ir kvietime teikti pasiūlymus yra kalbama apie oro transporto valdymo sistemą. Tačiau uh, E, mes privalome pripažinti, kad bendra, bendras e, Europos dangaus projektas įgyvendinamas valstybėse narėse skirtingai, e, kai, kai kur tai visai neveikia. Kaip jūs vertinate tą proporciją tarp e, įdėtų investicijų ir dabartinio pateikto naujo Europos komisijos pasiūlymo susijusio su e, bendro Europos dangaus priemonė. Ar jūs galite kaip nors palyginti, ar esame tam tikros prieštaros tarp dviejų pasiūlymų, tai yra pir, to pirmojo pasiūlymo pasiūlymą dėl bendro Europos dangaus ir dabar antrojo. Savo klausimus galėsiu pateikti ir raštu. Ne, Jala Sender. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už visą sutiktą informaciją ir e, pabrėžti, kad e, paskutinio skelbto konkurso paraiškoms laikotarpis buvo 2007-2013. Pone Pačkė, ar pavasarį bus paskelbta nauja programa, ar galėtumėte, ar galite paaiškinti, tai ar bus nauja programa. Taip pat noriu paklausti, štai ko, jei būtų daugiau pinigų, kiek dar projektų galėtumėte e, finansuoti, patvirtinti? Reikia žinoti, ar yra projektų, kuriuos būtų verta finansuoti, ar, ar nebuvo jokių projektų, kurie užtikrina pridėtinę vertę Europos mestu, o jei buvo, ar, ar buvo jų, bet neužteko pinigų. Taigi, jeigu būtų daugiau lėšų, ar, ar tai mums būtų naudinga Tai aktualu grįžtant prie daugiametės finansavimo programos tvirtinimo. Mes įgyvendiname metinius projektus, kurie paskui susijęjami su transporto tinklų peržiūra, kaip komisija rengėsi elgtis tuo tarpuvaldžiu, kai bus e, kai, kai nebus aiškiai patvirtintų planų. Sakyčiau, kad kai kurie planai prieštarauja vieni kitiems. E, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonėje mes bandome finansuoti daugelį dalykų. Tik kaip reaguosime, ką, kaip elgsime su tais planais, kurie prieštarauja vieni kitiems. Ačiū. Ponas Kohličiak. Ačiū. Turiu du trumpus klausimus. Nebėjau, kad ponia Pakė, jūs, juk jūs pastebėjote, kad mm, nėra bendro Europos projekto, išskyrus šiaurės pietų ir kiti projektai, kurie įgyvendinė atskirose regionuose, tačiau daugybė Pavyzdžiui, vidurio Europos valstybių net neteikia paraiškų į, šiuo, į šį konkursą ir nedaug paraiškų yra, yra atmetamos. Ar kaip su tais su oro erdvės blokais. Žinau, kad egzistuoja vidurio Europos blokas, bet su juo niekas nevyksta. Žinau, kad, kad yra patvirtinta konvencija dėl oro eismo vidu, suvienodinimo vidutinėme aukštyje, tačiau Austrai nerado galimybės prisijungti, tinkamos vietos nerado ir ta konvencija dabar atmesta. Šiaip mes svarstame tris iniciatyvas vieningo Europos dangaus, E, oro erdvės blokų bei Cesar iniciatyvą. Ačiū toliau ponas Krameris. Aš kaip tik peržvelgiau e, tą e, metinį konkursą, čia kalbama apie tyrimus. 79 puslapis. Čia kalbama apie tyrimą, apie liniją tarp Kavala ir Tahotai Graikijoje. Ir mes žinome, kad Graikija uždarė visas tarpvalstybinės sekcijas, net e, nepaisant to, kad jos finansuojamos pagal skirtingus ES projektus. Ar e, yra kaip nors tyriama šių koridorių svarba ir ar Um, tiesiog e, daromi tyrimai tam, kad e, tam tikri inžinieriai turėtų darbo ar iš to padaromas tam tikros išvados. Ir antras klausimas, nežinau, ar iš čia laiku ir vietoje, mes e, nekartą kalbėjome, kad pavyzdžiui, Turino atveju Prancūzijos auditorumai pabrėžė, kad projekto kaina išaugo. Dabar Prancūzijoje teigiama, kad projektą reikėtų sustabdyti, daug TŽV projektų yra sustabdyta, tuneliai daugiau nebestatomi ir vienaip ar kitaip Turin, Turinas iki 2030 metų nebus baigtas įgyvendintas. Kaip vyks finansų perkelimas? Ar gautas finansavimas bus perkeltas kitiems prioritetiniams projektams, nepaisant to, kad valstybės narės sutarė dėl projektų svarbos. Aš žinau, Vokietijos atveju finansavimo planai dažnai yra mm, fantazija. Mes tikrai nenorime uh, kalnų mokslinių tyrimų ataskaitų. Norime, kad moksliniai tyrimai būtų daromi tik tuo atveju, kai esama konkretiai gyvendinimo perspektyva. Nes iš ties mes siekiame rezultato. Nenorime, kad rezultatas būtų fantazijoje ar popieriuje. Norime, kad projektai iš ties būtų įgyvendinti. Pone Kramer, dabar ponas Ertug. Labai ačiū, ponė pirmininkė, kolegės ir kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti TNT agentūrai, taip pat Transeuropinio transporto tinklo agentūrai, kuri perims e, ankstesnės agentūros užduotis ir veiklas. E, iš 134 projektų 89 e, buvo atrinkti ir palankiai vertino tai, kad teisingi prioritetai buvo sudėlioti, todėl kad daug, didžiausias dėmesys skirtas vidaus vandenų transportui, geležinkelio transportui ir atsižvelgiant į pažangęs transporto sistemas būtent joms. Pastaruoju metu tai ir buvo mūsų svarbiausi prioritetai, o vertinant ateities perspektyvoje, manau, kad pasirinkome teisingą, svarbų kelią. Dar noriu pridurti, kad vertindami ateities perspektyvą sulauksime vis didesnio spaudimo, galvodami apie šim, 10 milijardų eurų susijętų su konkrečiu tikslu, siekiant sanglaudos tikslu. Uh, Ir ateityje turėsime turėti omenyje, kad visi projektai turės vykti dar skaidriau, e, jie turėtų būti demonstruojami viešai, tik tokiu būdu jie bus teisėti. Manau, kad tai ambicingi tikslai atsižvelgiant į esamą situaciją. Norėčiau paprašyti komisijos, kad ji persvarstytų, ar vertinimo procedūroje, aiškinant, kodėl vienas ar kitas projektas buvo atrinktas, gal tą kodėl būtų galima išaiškinti plačiau, kad būtų aišku, į ką buvo atsižvelgta, kas buvo akcentuota, tvirtinant vieną ar kitą projektą. Jo labiau, kad reikia atsižvelgti į tą didelę konkurenciją tarp skirtingų e, pateiktų pasiūlymų. Todėl išmintinga ir protinga būtų pateikti labai aišku vertinimo pagrindimą. Noriu paklausti komisijos dėl projekto 13066. Jei aš neklystu, 3,7 milijonai eurų bus skirti firmai Nissan Motor siekiant kad būtų įdėkta um, daugia standartė greito, greitosios perkrovos sistema. Um, siejanti, jungianti Jungtinę karalystę ir Airiją. Noriu paklausti, ar 50 procentų ES finansinė pagalba čia yra reikalinga ir ES yra pasirengusi finansuoti elektrinės perkrovos sistemą vienoje valstybėje narėje. Tai buvo vienas klausimas. Kitas klausimas. Nissan atveju perkrovos e, aikštė ar aikštelė turėtų, tiksliau, pakrovimo e, aikštelė, pakrovimo mechanizmas, ar jis skirtas e, visų rušių automobiliams ar tik dviejų rušių. Komisija siekia, kad e, įgyvendinant alternatyvaus kūro infrastruktūros dėgymo direktyvą būtų naudojami tik vieno tipo jungikliai. Komisija pasirinko tokį požiūrį, kaip jūs tai vertinate. Ir dar vienas projektas Swiftly Green. Aš nelabai supratau šio projekto esmės, kaip mes turėtume jį vertinti, gal galėtumėte paaiškinti, kam konkrečiai yra išleidžiami pinigai. Ačiū. Mrs. Meissner. Pone Maisner. Labai ačiū. Labai daug klausimų buvo pateikta, todėl kalbėsiu trumpiau. Teisinga tai, kad turime aiškiai žinoti, kur, kas yra tyrimas, kas yra projektas ir ponas Krameris teisingai e, pastebėjo. Aš esu iš šiaurinės Vokietijos dalies Ir man e, labai įdomu, kas vyksta Zekar srityje, kur finansuojamas suskistintų dujų terminalas e, ir kiti dalykai. Ir pavyzdžiui, 64 puslapyje kalbama apie ryšį tarp Helsinkio ir Talino. Konkretus klausimas. Aš E, manau, kad čia remiamasi tikriausiai tokiu principu, kad prioritetinės laikyti tie projektai, kur vyksta kofinansavimas ir kur yra realu, kad šie projektai bus įgyvendinti, taip siekiant išvengti nuolatinių besistęsiančių statybų aikštelių. Ar mano įspūdis iš ties teisingas ar ne? Ačiū. Okay. Dominik. Dominik. Dominik, prašau. Norėčiau trumpai pakomentuoti, nes mes kalbame apie daugiametės programas, bet nekalbame apie koridorių, paralelių koridorių koordi, transporto koordinavimą. Noriu pasakyti, kad kalbant apie pasirinktus koridorius, tai komisija juos atrinko labai atidžiai ir E, tikimės, kad parlamento rekomendacijos nebus pamirštos, prarastos. Ir tikiuosi, kad e, transeuropinių tinklų gairės mm, išliks svarbiu dokumentu vadovaujantis šiais klausimais. Ir kalbant apie tai, E, ar, noriu paklausti, ar, ar buvo suderinti tie klausimai, kuomet buvo balsuojama dėl transeuropinių tinklų ir e, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. Pirmininkas, e, sunkiausia yra tai, jūs atnešate tą krūvą dokumentų ir paliekate ir išeinate. Kai tik politikui įduodi į rankas, kam nors leidinys padeda jį iš karto vartyti, galbūt ateityje svarstydami deleguotusius teisės aktus ir infrastruktūros tinklų sujungimo priemonę, būtų geriausia, kad gautume tą leidinį gerokai anksčiau. Kai išdalinote tuos leidinius, aš suvokiau, kas vyksta. Žinau, ką kiti nariai galvoja, bet ponia Pakė, žodis jums. Ačiū, Branai. vertinant konkrečius projektus. Ir aš bandysiu atsakyti į daugumą klausimų, kurie buvo užduoti trumpai. Bet noriu taip pat pasakyti, kad mes esame pasirengę suteikti papildomą informaciją šalia trumpo projekto aprašo, kurį rasite leidinyje. Jeigu jūs domina kažkokie projektai, jeigu nariai mano, kad jiems reikia papildomos informacijos, mes esame pasirengę ją suteikti. Pabandysiu atsakyti į klausimus tą tvarką, kurią jie buvo užduoti. Dominik Rikė, noriu padėkoti už pastabas dėl apie pagrindinių tinklų koridorių. To derinimo po, poveikis yra juntamas. Mes įtraukėme papildomus E, koridorių segmentus arba papildomus koridorius. Apimtos visos valstybės narės, nėra išimčių, visos valstybės yra prieptos. Ir tai padaryta sistemiškai. Ir kalbant apie geležinkelių koridorius, tai netgi numatyti, nemat, numatyti laikotarpį nuo 2016 e, iki 2020. Tiesant geležinkelių koridorių ir viskas numatyta ir apskaičiuota, ypač, pavyzdžiui, toms valstybių atveju, kur, kurių teritorijoje bus vykdomi stambus projektai. Žinau, kad suprantu, kad uždavėte klausimą, nes tai tikrai buvo nelengvas etapas paskutinėme derinimo, derinimo etape. Tai kalbame apie atskirą teisės aktą. Tas derinimo aspektas nesusijęs su svarbiausiais. Teisės aktas visą tai yra aptarta priedė. Pridedame prie dokumento. Dėl vieningo Europos dangaus programa parengta, gairės jai buvo parengtos anksčiau ir jos vis, visiškai atitinka pirmojo Europos vieningo dangaus iniciatyvą. Bet kad galėčiau tiksliau atsakyti jūsų klausimą, turėsiu jums atsiųsti atsakymą raštu, nes turiu kreiptis į kolegas iš transporto direktorato. Tas, tą patį turiu pasakyti ir ponui Goličiakui. Visi oro erdvės blokai gauna paramą iš transeuropinių tinklų tačiau nėra konkrečios atskiros paramos numatytos vidurio Europos e, funkciniams oro erdvės blokams. Neapreptos e, sumos ir ar buvo per, per daug paraiškų. Mes turėjome 1,3 milijardus eurų, e, sulaukėme paraiškų. E, 1,7 milijardų sumai. Tai yra, pat, pat, buvo pateikta paraiškų už beveik 5 milijardus eurų, o galėjome paskirti tik tai 1,3 milijardus eurų. Mums teko atmesti, negalėjome užtikrinti kofinansavimo, nes neturėjome lėšų, nebuvo biudžeto. Kitais atvejais, kitų konkursų atveju, e, perteklinių paraiškų skaičius buvo mažesnis. Ir būtent tai daugiametiai programai paraiškų skaičius buvo daug didesnis. Biudžeto nebuvo dar patvirtinto, kai buvo teikiamas paraškas, o dėl to spragos užpildyti negalėjome. Dabar atrodo, kad keli šimtai milijonų eurų bus surinkti, atsilaisvins, nes mes peržiūrėme visus savo projektus. Jeigu projektai vėluoja, kaip kalbėjome apie tai šiame komitete, ir neįmanoma e, atlikti numatytų darbų, tai žinoma, ko finansavimo negalima tikėtis, tokie projektai atmetami. Ir taip ir atsitiks su mažais. E, su, su nedidelio masto paraiškomis, kurios bus teikiamos po vasaros. Šiek tiek atsiras daugiau erdvės ir pinigų. Kalbu apie 2014-osius. Pone Količiakai, naujosiuose valstybėse narėse vykdoma labai mažai infrastruktūros projektų. E, dėl labai aiškios priežasties, kofinansavimas, bet bendrofinansavimo reikalavimas yra pernelyg didelis. Naujoms valstybėms narėms joms palankiau rinktis sanglaudos fondų, e, iš sanglaudos fondų vykdamos bendrus faktus, o ne pagal TNT e, programą vykdomus projektus. Ir dabar iš infrastruktūros su, sujungimo tinklų priemonės numatomos pagal tą programą geresnės galimybės paremti TNT E, projektus ir įtraukti ypač naujasias valstybės narės. Analitinės studijos ir apžvalgos. Turime dabar labai mažai, labai nedėlį biudžetą, kurį galime skirti apžvalgų rengimui. Bet reiktų teisingai suprasti, tai, tai gali būti ir eksperimentiniai projektai, pavyzdžiui, jau kalbame apie transeuropinių tinklų programas. Todėl tie 20 procentų apžvalgų nėra kažkokie tai popieriniai leidiniai. Veikiau tai būna eksperimentiniai projektai, tačiau tai nereiškia, kad kuomet studijos finansuojamos, jos, jos dėl kažko finansuojamos, jos finansuojamos dėl to, kad jų reikia, dėl to, kad vykdomi kažkokie tai susiję darbai Kaip ir įgyvendinant ankstesnės programas, akcentuojame e, tvaraus transporto rūšis, taip pat susijusi mm, transportą, transporto susietumą. Būtent tokius projektus pasirenkame ir e, tokiems projektams valstybės narės ir pasitelkė finansavimo iš ten tai programos. Galiausiai novatoriškas projektas įgyventinamas Junktinėje karalystėje. Nežinau, ar yra iš tikrųjų taip, kaip jūs sakote. Turiu pasidar kartą peržiūrėti. Bet reikėjo įrodyti, kad tai aktualus projektas ir kadangi tai, tai pramonės sektoriuje gyventinamas projektas 50 procentų kofinansavimo ligmuo yra e, priimtinas. Swiftly Green projektas – dėl pagrindinio, derantis dėl pagrindinio tinklo, parlamentas ypač akcentavo ekologišką transportą. Ir Swiftly Green yra eksperimentinis projektas, kuris e, leis e, įsitikinti, kaip galėtume mm, tą, dėkti ir plėtoti tą transportą visose pagrindinio tinklo koridoriuose. Pirmininkė, esu pasirengęs suteikti daugiau informacijos apie konkrečius atskirus projektus kitose susitikimuose. Ačiū. Okay, thank you very much for that. Labai ačiū. Dabar siūlau pereiti prie uždaro posėdžio ir paprašysiu tų, kurie neturėjame dalyvauti, išeiti už salės ribų. Ačiū.